Mesdames, Messieurs, bonjour. Chers... Ponės ir ponai, gerbiami kolegos, laba diena. Pradėsime šios dienos posėdį. Pirmiausia, patvirtinsime jo darbo tvarkę. Ar kas nors turėtų pastabų? Jeigu ne, viskas gerai, darbo tvarkę laikysime patvirtintą. Pirmininkės pranešimai bus paskelbti rytoj, o dabar pereikime iš karto prie trečio darbo tvarkės klausimo ir tai yra praktinis seminaras E, pagrindinės moterų skurdo priežastis. Tai yra labai svarbi tema, labai aktuali tema ir manau, kad mūsų šios dienos svečiai mums pateiks daug naudingos informacijos tam, kad galėtume geriau orientuotis e, šioje temoje, kad galėtume geriau suprasti, kodėl moterys e, daugiau negu vyrai kenčia nuo skurdo. Tad leiskite pasveikinti mūsų pirmosius kalbėtojus pradėsime nuo ponios Agnieškos Elinger, kuri yra iš Vokietijos ir kuri kalbės apie lyčių lygybę, ji kalbės apie moterų skurdo svarbiausias priežastis. Norėčiau ko gero perskaityti, kas yra ponia Agnieška Geringer, kad jūs žinotumėte. Skaitysiu angliškai. Agnieška Geringer yra mokslininkė, dirbanti Giotingemo universiteto Vokietijoje ekonomikos fakultete. Nuo 2010 metų parašė dektarinę disertaciją Torino universitete. Neseniai kartu su profesoriumi Stefanu Klasenu analizavo uh, šeimos politikos poveikį moterų užimtumui Europos Sąjungoje, Europos Sąjungoje. Žodis jums, gerbiama kolegė. Dėkoju. Ačiū, kad pakvietėte pristatyti šį darbą. Tikslas šio pristatymo yra e, pristatyti pagrindinės moterų skurdo priežastys, tačiau prieš tai norėčiau pasakyti tokią pastabą. Jeigu nes, nesimame kokybiškų veiksmų, e, užtikrinti E, pajamų lygybei, tai tuomet moterų skurdo problema tampa dar aštresnė. Mano parengtas pranešimas yra paremtas projekto e, pagrindu. Aš įrengiu su profesorium Klasen ir kitais kolegomis iš Göttingeno universiteto. Kalbant bendrai, e, neutraliai lyties atžvilgių, mes pastebėjome, jog skurdas ir pajamų neligybė augo visoje Europos Sąjungoje. Čia jūs matote duomenis, iš kurių matyti, štai kairėje pusėje matome, ko, ko, kokia buvo pajamų neligybė, dešinėje pusėje matote e, su skurdu susijusius duomenis. 60 procentų e, skyrėsi eks post pajamų vertinimas. E, pajamų neligybė ir skurdas, abi šios savokos gali būti susijusios ar netgi yra susijusios su tuo, kad keičiasi pajamų pasiskirtimas, keičiasi mokslų paskirtimas ir tai turi, tam įtakos turi demografiniai pasikeitimai. Neseniai vyko plati diskusija dėl to, kuris iš šių faktorių labiausiai įtakoja e, šias koncepcijas. Kalbant apie skurdą ir tos problemos sprendimą, galime pastebėti, kad yra tam tikras e, skirtumas tarp lyčių, e, tarp ir tarp amžiaus grupių, kalbant apie pajamų skirtumą. E, dabar pažiūrėkime kitą skaidrolę, kur tai matyti geriau. Kad pamatytumėte tą skirtumą, palyginkime e, tas linijas, kurios yra punktyrais ir nepunktyrais nubrėžtos. Pagal amžiaus grupės galime matyti, kad nuolatos egzistuoja tas skirtumas tarp atskirų lyčių pajamų, kuris per metų metus taip ir nepasikeitė. Nuo 2013 iki, nuo 5 iki 13 metų yra tas skirtumas. 2015 tendencijos panašios, nors tas skirtumas gal šiek tiek ir mažesnis. Tas skirtumas egzistuoja nepriklausomai nuo pajamų savokos apibrėžimo. Mes remiamės referencinę vertę, kuri keitėsi visą laiką. Ir mes atlikome ex post ir ex ante socialinių perkelimų vertinimus. Jeigu pažvelgtume atskiras amžiaus grupės iš tos perspektyvos, galime pamatyti, kad mes matome, kad kalbant apie vaikus, nėra skirtumo, kai dėl vaikų skurdo. E, tas skirtumas išauga vėliau atskiruose amžiaus grupėse. Tarp 16-24 metų mes matome, kad E, tas skirtumas jau pradeda darytis pakankamai reikšmingas. Ir dirbančių žmonių tarpe pastebime, kad skirtumas pirmojo amžiaus grupėje, kur kalba apie jaunus žmonės, e, yra didesnis negu kitose amžiaus grupėse. Paskui tas skirtumas vertinant pagal lytis mažėja ir vėl padidėja, kai artėjame prie pensinio amžiaus grupės. Paskutiniai e, grupiai, e, kalbant apie paskutinę asmenų grupę, vyresni, kur yra vyresni 65 metų žmonės, matome, kad skurdo procentas buvo nuolat mažėjantis ir e, Čia egzistuoja tam tikra konvergencija tarp amžiaus grupių, kalbant apie skurdą. Visa tai yra glaučiai susiję su tuo, kai iš kur yra susidedantis namų ūkiai. Vyrai ir moteris gyvena skirtingose namų ūkiuose. Pastebime, kad namų ūkiai, kur šeimos galva yra moteris, tie šeimos ūkiai yra E, skurdesni. Jeigu pažvelgtume į namų ūkius detaliau, norėčiau parodyti jums šiek tiek faktų. Aukščiau esančioje dalyje matome įvairius namų ūkius ir e, dviejų suaugusių namų matome e, šeimos ūkį, matome paskui kur šeimos galva yra vyras ir e, moteris atskirus taip pat e, namų ūkius. Žemesnėme grafike galime pamatyti, jog čia kalbama apie, e, šeim, apie šeimos balansą. Viena vertus kalbama apie namų ūkį, kur kuris gyvena su vienu iš tėvų ir šeimos ūkį, kuris, kur, kur šeimos galva yra tėvas ir kita šeimos ūkį, kur šeimos galva yra mama. Ir ką tai reiškia, kalbant apie skurdą? Moterų, tas, tas namūkis, kur šeimos galva yra moteris, paprastai verčiasi skurdžiau. Dabar štai šiame grafike galime pamatyti devynis tipus namų ūkių, E, sus, čia, čia mes kalbame apie pajamų pasiskirstimą. Iš šio grafiko matome, kad trečio tipo namų ūkiai, kur kalbam apie pagyvenusias moteris ir pagyvenusius vyrus, ir penktasis tipas namų ūkių yra e, namų ūkiai su vienu iš tėvų, kur šeimos galva yra mama. Ir čia taip pat matyti pajamų pasiskirstimas ir matome, kad e, tie namų ūkiai, kur šeimos galva yra mama ir kurie gyvena tik su, su mama, su vienu iš tėvų, yra labiau patiriantis skurdą. Šis, ši situacija Europos Sąjungoje daugmaž panašiai yra viso Europos Sąjungoje, tačiau galima matyti ir skirtingą šiek tiek tendencijas. Norėjau parodyti štai šios du grafikus. Bulgarijoje matome, kad pagyvenusios moteris dažnai patiria skurdą, o Švedijoje sunkiau verčiasi tie namų ūkiai, kurių šeimos galva yra vyras, tėvas vienas gyvenantis e, su, su, su, su šeima. Šie duomenys rodo štai ką. Lyties e, dimensija yra svarbi, kalbant apie skurdą. Kai ieškome paaiškinimų, tai galime pasakyti, jog visiems yra žinoma, kad yra du kanalai, kurie turi įtakos, uh, uh, įtakos mūsų pajamų lygiui. Pirmiausia, ten turi įtakos namų ūkio sudėtis ir antra, uh, pozicija, kalbant apie pajamų pasiskirstimą. Galima taip pat, kalbant apie sudėtį, ūkio pasakyti, kad lyties aspektas yra svarbus ir tai yra susiję su tuo, kokiam namūkiai gyvena, pavyzdžiui, moteris, kurio šeimos gal, ar tai yra moteris su vaikais, ar be vaikų, ar tai yra pagyvenusi moteris, tai yra išsiskyrus moteris ir panašiai. Svarbu žinoti yra ir tai, kad Vedybų rinka, taip sakant, čia vaidina svarbu vaidmenį. Jeigu, jeigu pažvelgtume atidžiau, šią ten matytume, kad tai turi įtakos pajamų paskirstimui ir skur, skurdo apraiškoms taip pat. Tačiau čia šio aspekto mes detaliau nenagrinėjame. Svarbiaus, svarbiau, gal, ko gero, būtų kitas dalykas iš politinės perspektyvos. Tai yra pajamų pasiskirstimo poziciją. Ir čia mes pastebėjome, kad um, namų ūkiai, kur šeimos galva yra moteris, e, yra tie, šie, tie, tie namų ūkiai, kur pajamos yra žemesnės. Tai labai priklauso nuo dalyvavimo darbo rinkoje, nuo gaunamo atlyginimo ir socialinių išmokų. Kalbant apie tarviavimą darbo rinkoje, galima pasakyti, kad jeigu e, skatinamas yra dalyvavimas darbo rinkoje, tai tas skatinimas turės įtakos e, labiau skurdiems namų ūkiams negu turtingesniems. Galima sakyti, kad tai turės teigiamos įtakos pajamų paskirstimų ir kovai su skurdu. Kai dėl pajamų Rinkos diskriminavimo problema moterų atžvilgių yra viena iš esminių problemų, kurią būtina spręsti. Ir apibendrindama, norėčiau pasakyti štai, kas svarbu pripažinti, kad labai skiriasi uh, atskirų lyčių padėtis, kalbant apie skurdą. Moter, tie namūkiai, kur moteris yra šeimos galva, patiria didesnių sunkumų, uh, Galime pasakyti taip pat, kad norint pagerinti tų namų ūkių padėtį, kur šeimos galva yra moteris, yra būtina imtis priemonių, kad būtų užtikrinama geresnė lyčių lygybė ir to lygesnis paimų paskirstimas. Ačiū. Za tuto prezentaciją mislim si, že labai ačiū už jūsų prezentaciją. Man atrodo, kad tikrai jūs labai puikiai pristatėte, kokia yra dabartinė uh, E, įvairių, įvairaus amžiaus moterų padėtis, e, kaip jos yra pažeidžiamos ir kokią riziką patiria dėl skurdo. Jūs sakėte, kad taip atsitinka dėl nevienodo pajamų lygio tarp vyrų ir moterų. Taip pat jūs sakėte, kad tai priklauso ir nuo namų ūkių sudėties. Ar e, namuose yra du tėvai, ar tik tais tėvas, ar tik tais motina. Dabar noriu pasirauti, gal kas nors norėtų pateikti klausimų mūsų viešniai. Jeigu turite klausimų, tai juos galite pateikti dabar. Evidujem pani Šuca, a... Dobre, tak... Kolega Šujica, prašom. Hvala vam lijepo. Predavanje je bilo zanimljivo i zahvaljujem se. Labai ačiū Buvo e, iš tikrųjų labai įdomu jūsų klausytis. Aš manau, kad šią popietę mes išgirsime dar daugiau e, šią temą, o taip pat e, ir kitomis temomis. Iš tikrųjų, skurdas turi daug priežasčių ir daugelis iš tų priežasčių yra struktūrinio pobūdžio, tokios kaip nedarbas, nepakankamas išsilavinimas E, e, taip pat negalėjimas pasinaudoti įvairiom vaikų priežiūros sistema, taip pat ir sveikatos apsaugos sistema. Matėme, kad yra e, skirtumų įvairiose šalise, ko gero tai yra susijęs su valstybių narių ekonominiu išsivystymu, nepriklausomai nuo to, kad visos valstybės narės yra Europos Sąjungoje. Aš norėčiau iškelti štai kokią problemą. Vyresnio amžiaus moteris, kurios e, e, netenka darbo, vėliau joms yra žymiai sunkiau vėl integruotis į darbo rinką. Socialinės apsaugos sistemas neatsižvelgia į tas, nepakankamai neatsižvelgia į tas moteris, kurios gyvena skurde. Uh, Ir dėl to e, pagyvenusios moterys susiduria su didesnėmis problemomis negu kad e, pagyvenę vyrai. Pagyvenusios moteris turi veikti žymiai daugiau problemų negu kad pagyvenę vyrai. Aš manau, kad tai labai e, svarb, svarbi problema, kaip integruoti vėl pagyvenusias moteris į darbo rinką. Jeigu moteris yra maždaug 55 metų amžiaus ir ji ne, netenka darbo, tai praktiškai ji neturi galimybių susirasti naują darbo vietą. Tai labai aštri problema. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Aš manau, kad iš tikrųjų mes turime atsižvelgti namų ūkių sudėti, bet taip pat ir į e, socialinės apsaugos sistemas įvairiose valstybėse narėse. Aš tikiuosi, kad šios konferencijos metu bus pateiktos išvados ir šiuo klausimu. Dėkoju. Ďakujem veľmi pekne. Sú ešte ďalšie pripomienky? Labai ačiū. Ar būtų papildomų klausimų arba pastebėjimų? Jeigu ne, aš norėčiau padėkoti mūsų pirmai viešniai už tikrai labai įdomų pasisakymą. Ir dabar norėčiau suteikti žodį kitiems mūsų svečiams. Ponas Vim van Lenker iš Belgijos, iš Antverpeno, univer... Antverpeno e, universiteto. Jis kalbės e, apie e, moterų ir vaikų patiriamą skurdą. Prašom. So, hi everyone, thank you. Labadiena visiems, ačiū už tai, kad mane pasikvietėte. Aš norėčiau kalbėti olandiškai. Eh, belangrijkste rezultaten voorstellen van. Um... Ačiū. Aš norėčiau Jums pristatyti mano pateiktos ataskaitos rezultatus. Ataskaitoje kalbama apie moterų skurdą ir atskirtį. Prieš Pradėdamas e, savo prezentaciją dar norėčiau e, pasakyti, kad kalbu apie e, darbinio amžiaus vyrus ir moteris, ne apie tos asmenis, kurie jau išėję į pensiją. Dar taip pat norėčiau pridurti, kad trūksta domenų apie Kroatiją, taigi kalbėsiu tik apie kitas 27 ES valstybės narės. Kaip kad sakė ankstesnė prelegentė, akivaizdu, kad skurdas yra didžiulė problema, paliečianti tiek vyrus, tiek ir moteris. Pažvelkime, kokia yra e, dabartinė situacija. 19 procentų darbinio amžiaus moterų patiria skurdą, tokių vyrų yra tik 17 procentų. Taip pat yra skirtumas tarp valstybių narių - Rumunijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Bulgarijoje, Italijoje. Pavyzdžiui, e, yra didesnė rizika, kad moteris patirs skurdą. Taip pat galima būtų kalbėti ir apie e, įvairias moterų grupės. Tai galėtų būti migrantės, prastesnį išsilavinimą turinčios moteris, taip pat vienišos motinos moteris gali būti pažeidžiamos ir dėl tokių priežasčių, kaip kad negale arba priklausimas e, e, e, Romų tautybės asmenų grupiai. Šioje skaidrėje matote, kokia, kokią skurdo riziką patiria vyrai ir moteris. Matote, kad vyrų ir moterų rodikliai skiriasi. Dabar norėčiau pateikti keletą pastebėjimų. Jūs matote, kad ne visose šalise e, yra e, skirtumas tarp vyrų ir moterų skurdo rizikos. Čia galėčiau paminėti e, Daniją, Lenkiją, Portugaliją, dar keletą kitų šalių. Visos šios šalis išskyrus Daniją turi tokius rodiklius, kad tiek vyrų, tiek moterų skurdo rizika yra didelė, Danijos atvejais yra kitoks. Didžiausias atotrukis tarp vyrų ir moterų e, dažnai reiškia, kad vis dėlto moteris patiria didesnę riziką. Kokiose šalise situacija yra prastesnė? tose šalise, kur yra daugiausia vienušų moterų, ten yra e, e, didžiausias skirtumas tarp e, vyrų ir moterų patiriamos skurdo rizikos. O Danijoje, kaip sakiau, nėra skirtumo tarp vyrų ir moterų patiriamos skurdo rizikos ir skurdo lygis apskritai yra mažesnis. Dabar e, kaip, e, ką reikėtų daryti? Tos moteris, kurios gyvena skurde, e, paprastai gyvena prastesnės kokybės būste. Tokia situacija yra visose ES valstybėse narėse. Jeigu moteris gyvena e, prastesnės kokybės būste, e, tai reiškia dažnai, kad e, yra daromas ir neigiamas poveikis jos veikatai, ji patiria ir socialinę atskirtį. Didesnė, taip pat skurda patiriančios moteris neturi gerų galimybių kreiptis ir į medikus. Graikijoje, Italijoje, Portugalijoje, Airijoje, e, Centrinėje ir Rytų Europoje. Dėl to moteris kenčia labiausiai kitose šalise. Skurda patirinčios moteris e, neturėjo problemų kreiptis į gydytoją. Toliau e, galimybė naudotis transportu, pavyzdžiui, viešuoju transportu. E, viešasis transportas yra e, e, viena iš galimybių išbristi iš skurdo, nes naudodamėsi viešoji transportus galite nuvykti į kitą miestą, ten susirasti darbo vietą. Suomijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Rumunijoje tai yra aktuali problema, nes daug žmonių, nes teritorija didelė, yra daug žmonių, kurie gyvena kaimo vietovėse ir jiems yra sunkiau susirasti darbo vietą. Taip pat e, svarbu e, integracija į darbo rinką, norint, kad e, asmenys išbristų iš skurdo. Beje, noriu pastebėti, kad dažniau moteris dirba dalį dienos, jos dažnai dirba prašiau apmokamą darbą, jos, joms taikoma ir taip pat prastesnė socialinė apsauga. Dažnai moterims tenka atsakomybė ir už vaikų priežiūrą ir tai dar labiau apsunkina jų situaciją. Dėl tų moterų, kurios dirba e, darbo, ne visą darbo dieną, jos patiria mažesnę riziką patirti skurdą negu tie vyrai, kurie dirba dalį dienos. E, kodėl taip yra? E, jeigu moteris E, dirba e, dalį dienos, e, tai dažniausiai jos partneris jau dirba ir dažniausiai visą darbo dieną. Ir dėl to, jeigu ir moteris pradeda dirbti dalį dienos, tai šeimai padeda išbristi iš skurdo. Na, o jeigu vyras dirba dalį dienos, tai dažnai moteris iš viso darbo neturi. Toliau dėl skurdo ir kovos su skurdu. Aš noriu pasakyti, kad ne visą laiką yra neigiamas dalykas dirbti tik dalį dienos. Skurdas dažniausiai patiriamas e, šeimose. Jeigu e, moteris patiria skurdą, tai dažnai e, jų ir gyvenimo trukmė sutrumpėja. Taip pat, jeigu moteris gyvena skurde, tai vėliau neigiamai paveikia jos vaikų e, e, tolimesnį gyvenimą, pavyzdžiui, profesinį gyvenimą, galimybę įgyti geresnį išsilavinimą. Jeigu nedirba nei vienas iš tėvų, tai e, tuomet 73 e, procentai visų vaikų gyvenančių e, tose šeimose patiria skurdą. Vienišos moteris ir moteris, kurios yra gimusios už ES ribų, yra žymiai dažniau sutinkamos šioje kategorijoje. Toliau šioje skaidrėje matote uh, kiek e, e, vaikų e, gyvena tik su vieniša mama arba jeigu mama yra kilusi iš ES nepriklausančios šalies, tokių vaikų skaičius yra pažymėtas mėlynai. Maždaug 40 procentų tokių vaikų gyvena skurde yra tokių šalių, kur daugiau negu 40 procentų, e, kur yra daugiau negu 40 procentų tokių vaikų, pavyzdžiui, e, Švedija, Jungtinė karalystė, Belgija, e, Švedija. Šiose šalise, Belgijoje ir Švedijoje, maždaug 70 procentų skurde gyvenančių vaikų yra iš tų šeimų, kur mama yra vieniša arba migrantė. Naujose ES valstybėse narėse E, matome, kad situacija yra visai kitokia. E, bet šiuose šalise, netgi jeigu ir abu vaikai dirba, tai vis tiek vaikas patiria e, riziką atsidurti skurte. Ką būtų galima daryti, kokiu priemoniu imtis? priemonių veiksmingumas priklauso nuo to, ar bus užtikrintos pajamos šeimai, ar bus suteiktos galimybės įsidarbinti, kaip turėtų būti užtikrintos pajamos šeimoms, kuriuose yra vaikų. Šiose, šioje skaidrė matote, kokią dydžio socialinės išmokas šeimos gauna ir kokia yra e, skurdos lengstinė riba. Matome, kad Airija yra vienintelė uh, šalis, e, kur e, vien tik tais gaunant socialinės išmokas pakanka išbristi iš skurdo. Danijoje e, irgi situacija panaši, bet visose kitose šalise socialinių išmokų nepakanka tam, kad šeima negyventų skurde. Na, o šiais, šioje skaidrėje matote, kaip įtakoja minimalus atlyginimas priartėjimą prie skurdo ribos. Niderlandai, Airija, e, Lenkija, Danija. Tai yra keletas iš šalių, kur pakanka, kad e, e, moteris gautų minimalų atlyginimą tam, kad jo šeima išbristų iš skurdo. Kitose šalyse to nepakanka. Kokia dar galėtų būti išeitis? reikėtų apjungti kitokio tipo paramą su išmokomis už vaikus. Tai padėtų šeimoms pakilti virš skurdo ribos. Matote, kaip skiriasi situacija e, tose namų ūkiuose, kur yra abu tėvai, o kur tik tais vieniša e, e, motina tokiose šalise kaip pavyzdžiui Airija, Suomija, Austrija, atsiprašau, e, e, Danija, Suomija, Airija. Čia pakanka 40 procentų atveju, kad e, dirbtų tik motina tam, kad šeima nebegyventų skurde, kitose šalise situaciją dar tikrai reikėtų gerokai tobulinti. Dabar priemonės užimtumas rytyje. vaikų priežiūros infrastruktūra, tėvystės motinystės atostogos, tai yra svarbios priemonės. Čia matote, kiek e, e, vaikų, kuriamžiaus nuo 0 iki 2 metų gyvena skurdžiose ir pasiturinčiose šeimose. Kai kuriuose e, šalise praktiškai nėra vaikų priežiūros infrastruktūros. Tai yra e, Čekija, Slovakija, e, Rumunija, Lenkija, Vengrija, Bulgarija, Lietuva ir taip toliau. Bet yra ir kitų šalių, kur e, yra labai efektyvi vaikų priežiūros infrastruktūra ir tai padaro didžiulį skirtumą. Vaikų priežiūros infrastruktūros kūrimas skatina ir Europos Sąjungą tai padeda ir vaikui geriau vystytis ir suteikia daugiau galimybių tėvams susirasti darbą. Bet ne visi vaikai gali patekti į darželius ir tai reiškia, kad taikoma politika nėra veiksminga. Dabar pateiksiu išvadą. Yra daug ES valstybių narių, kur tikrai dar reikėtų pagerinti uh, E, e, galimybės naudoti vaikų priežiūros sistema e, tėvystės bei motinystės atostogomis. Ir taip pat yra tokių šalių, kur dar nėra pakankamai socialinių išmokų tiems tėvams, kurie augina vaikus ir kurie norėtų dirbti. Ačiū. Dėkuoju velmi pekne. Dėkuoju. Pranešimas iš ties labai įdomus. Aš esu iš Slovakijos Slovakija buvo paminėta keletą kartų kaip ta šalis, kur daug tebe lieka e, rezervų susijusių su prieiga prie siūlomų šeimai paslaugų, ypač kai šeimos galva yra vieniša mama. E, skirtumas yra, ar mama gyvena viena, ar gyvena su partnerių, problemos yra skirtingos ir svarbu ne tik konstatuoti padėtį, bet ir ieškoti išeičių, ypač būtina apsaugoti labiausiai pažeidžiamus ar pažeidžiamas visuomenės grupės, pažvienišas mamas su vaikais. Ir manau, kad klausimų dabar bus daug, kadangi tema iš tikrųjų labai svarbi. Noriu dabar pristatyti ponę Jekateriną Čen. Ji yra iš UNICEF organizacijos ir jos pranešimas yra vaikai recesijos laikotarpių netolygus e, krizės ekonomikos poveikis. Dėkoju, sako ponia Čen. Florencijoje yra įsikūręs mūsų tyrimų centras. Norėčiau pasakyti, kad UNICEF'as veikia 25 iš 28 valstybių narių. E, dažnai tai būna arba nacionalinis komitetas universitetas arba biuras veikianti šalyse. Norėčiau pasakyti, kad praeitų metų spalį mes paskelbėme studiją vaikai recesijos metu. Ten kalbam apie poveikį vaikų gyvenimui, to, ką mes išgyvename visi krizės poveikį. Kalbame ir apie OECD šalis ir apie, e, tai tyrimas bus susijęs ir apie, su OECD šalimis ir su Europos Sąjunga. Čia kalbėsiu apie Europos Sąjungą. Tarp 2008 metų e, ir buvo tas laikotarpis, kai mes vadiname e, recesijos laikotarpiu. E, mes pasiremėme vadinamojų santykinių skurdo rodiklių, atliktami analizę 60 procentų vidurkis. Europos Sąjungos pajamų toks buvo, toks buvo vienas iš rodiklių. 2008 metais mes tengiamės palyginti, kokie pakitimai įvyko. E, skurdo eilutė buvo susijusi ir jo kitimas buvo susijęs su infliacija dažniausiai. E, pastebėsime, kaip skiriasi pajamos recesijos laikotarpiu. Pasakėm, pamatėme, kad vaikų skurdas taip pat yra e, tas dalykas, apie kurį kalbama ES įvairiuose taikomuose priemonėse skurdo gylis e, padidėjo daugelį ES valstybių. Visą tai rodo, kad vaikai buvo labai smarkiai krizės paveikti ir kartais neproporcingai smarkiai. Norėčiau tarti apie e, apie e, pažeidžiamus namų ūkius ir į tų ūkių vaikų gyvenimą krizės sąlygomis. Paminėsiu e, taip pat ir apie tuos namų ūkius, kur šeimos galva yra mama gyvenanti viena su vaikais. 8-12 metais e, tose šeimose, kur gyvenama su vienu iš tėvų, e, vaikų skurstančių buvo daugiau. Skirtumas tarp e, skurdo vaikų, kurie auga tose šeimose, kur yra abu tėvai ir kur, kur jie gyvena su vienu iš tėvų, buvo mažesnis šiaurės valstybėse. Tačiau matome, kad skurdas labai išaugo arba lėčiau mažėjo ten, kur vaikai gyvena su vienu iš tėvų, tose šeimose, negu ten, kur šeimoje yra abu tėvai. E, taip pat skurdo vaikai, kurie gyvena su tėvais, kurie yra ne iš ES valstybių. E, jeigu, pavyzdžiui, tėvai yra migrantai. Tačiau matome čia irgi, pas, kad pasikeitimų esama. Tačiau matome, kad skurdas čia augo sparčiau arba mažėjo lėčiau. Tais atvejais, kai namų ūkija gyvena vaikai su tėvais, pavyzdžiui, migrantais. Ekonomiškai pažeidžiamos grupės dabar. Mes žinome, kad tai pirmiausia yra pagyvenusios moteris, jos, joms labiausiai grėsia skurdas. 65 ir vyresnios moteris e, patiria didesnį skurdą, lygiai kaip ir, o kalbant apie vaikus, pasima panaši tendencija, skurdą patiria 18 ir vyresni, jie patiria didesnį skurdą nei kiti. Dabar matote šiek tiek skirtingą temą. UNICEF'o pranešime buvo apžvelgta taip pat jaunų žmonių situacija darbo rinkoje. Amžiaus grupė 15-24 metai. Visi žinome, kad žmonės, e, jauni žmonės dažnai patiria labai sudėtingą situaciją darbo rinkoje, net ir gerais laikais, tačiau ekonominės krizės laikais jiems tapo dar gerokai sunkiau e, 7 milijonai e, maždaug 15 iš 4 metų jaunuolių Europos Sąjungoje e, nesimokė ir nedirbo. E, tų nesimokančių nedirbančių jaunuolių skaičius krizės metu išaugo. Dažnai tie žmonės jauni prarado darbą ir jie negalėjo rasti kito daugiau tai to darbų praradimo e, atveju yra fiksuojama pietinėse Europos valstybėse. Kas antras jaunas žmogus neturėjo darbo, pavyzdžiui, tokiuose šalyse kaip Graikija ir Ispanija. Net darbą turintys jauni žmonės dažniausiai turėjo ne savo valia dirbti nepilną darbo dieną. Daug kas iš jų turėjo laikinas darbo sutartis kurios e, buvo suėta šešių mėnesių ar trijų mėnesių trukmiai. Visa tai uh, atsirado dėl ekonominės krizės ir ta tendencija buvo stebėta daugelį ES valstybių. Lyčių skirtumas susijęs su nesimokančiais ir nedirbančiais jaunuoliais. Dažniau jauni vyrai patiria pavojų prarasti darbą ar pavojų nesusirasti darbo. Uh, Bedarbių skaičius jų tarpe augo greičiau. Svarbu pasakyti, kad yra daug šalių, kur, tiesa, yra mažiau šalių, kur moteriams kyla didesnis pavojus likti be darbo ir nesimokius. Tos šalis - Austrija, Čekijos Respublika, Vokietija, Vengrija, Malta, e, Lenkija, Rumunija ir Jungtinė karalystė e, tinkamai kontroliuoja e, švietimui tinkamą amžių, rūpinasi, kad jaunuoliai galėtų dirbti arba mokytis. E, vaikus krizė palėtė labai smarkiai. Lygiai taip pat ir su e, vyresniais žmonėmis. Didžiausia pavojų patiria migrantų šeimos ir šeimos, kurios gyvena su vienu iš tėvų. Situacija darbo rinkoje labai sudėtinga. Mes dabar žvelgime jaunų žmonių kartą, kuri gali tapti savotišką prarastąją kartą. Dėkoju. Dėkuoju veľmi pekne. Aj táto prezentácia. Labai ačiū. Noriu pasakyti, kad ir E, ši prezentacija įnešė daugiau aiškumo apie tam tikrų amžiaus grupių asmenų padėtį. Buvo kalbėta ne vien tik tais apie moteris ir vaikus, bet ir apie migrantus bei e, e tos namų ūkius, kur yra tik tais vienas iš tėvų. Ar kas nors turėtų e, klausimą mūsų svečiams? Ačiū, sako pane Morvai. Man atrodo, kad iš tikrųjų yra labai svarbu kalbėti apie vaikų, moterų skurdą, apskritai apie šeimų skurdą. Mes e, e, džiaugiamės, kad ekspertai dabar mums e, pateikė daugiau informacijos. Aš Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį vieną neigiamą dalyką. Mes kalbame apie šias problemas ekonominės krizės kontekste. Susidaro toks įspūdis, kad tai yra tarsi kažkokia tai stichinė nelaimė kad, e, Europos Sąjungoje. Turiu omeny, kad mes kalbame apie e, šį reiškinį taip, kaip apie kokį e, tsunami ar kokią kitą gaivalinę nelaimę, kuri buvo tiesiog neišvengiama. Dabar tenka apgailę stauti, bet tokia nelaimė vis dėlto buvo tikrai neišvengiama ir, ir mes dažnai girdime apie tai, kokį skurdą patiria vaikai rytų ir e, vidurio Europoje ir taip toliau. O kokie yra sprendimai? Kalbama apie tai, kad reikėtų imti socialinių priemonių, teikti socialinę pagalbą ir taip toliau. Aš manau, kad mums reikėtų eiti kitą kryptimę. Aš manau, kad reikėtų vadovautis kitokiu požiūriu. Skurdas nėra gaivalinė nelaimė arba stichinė nelaimė. Žmonės atsidūrė skurde dėl neteisingų politinių, bankininkų ir kitų ekonomikos veikėjų sprendimų. Moteris ir vaikai dėl to dabar kenčia. Mes neturime su to taikstytis, mes neturime taikstyti su to, kad e, e, ekonomikos veikiai gali tiesiog priimti neteisingus sprendimus ir toliau savo laimingai gyventi. Štai pavyzdžiui, Vengrijoje Didžiulę e, katastrofą patiria e, tie asmenys, kurie yra pasijėmę paskolas iš bankų. Šios žmonės bankai yra tiesiog e, išnaudoja. Šie žmonės pasijėmė paskolas ir jų palūkanų norma yra nustatyta pagal Šveicarijos franką Dabar matome, kad labai pasikeitė Šveicarijos franko ir e, euro santykis. Žmonėms tenka mokėti žymiai didesnės palūkanas, dėl to kai kurie žmonės e, net ir nusižudė, neteko namų. Ir taip pat nemažai vaikų atsidūrė skurde. Šiuo metu situaciją Vengrijoje stebi ir UNICEF. Aš manau, kad e, visa ši istorija turės pasiekmių. Aš tikiuosi, kad e, bankininkai už tokius veiksmus bus areštuoti. Aš norėčiau jūs visus e, paraginti rytoj vienu, pirmą valandą atvykti į klausimą skirtą šiai temai. Raginu visus tame klausime, klausime dalyvauti. Klausimo metu bus kalbama apie paskolas kuriuos prisijėmė vengrai, atvyks e, vartotojų atstovai, e, nemažai e, moterų. Ir noriu dar pabrėžti, kad daugiausia nuo to nukentėjo moteris. Jos patiria didžiulę tragediją. Nemažai iš tų moterų turėjo išvykti į užsienį tam, kad susirastų geriau apmokamą darbą ar kad galėtų apmokėti bent jau palūkanas. Bet dabar e, palūkanų jos vis tiek negali apmokėti, nes jos nepaprastai išaugo. Kad, kas visą tai e, reiškia moterims, kurios e, lieka namie, bet jų vyrai išvyksta į užsienį? Aš manau, kad mes šią krizę turėtumėm e, vertinti ne kaip kažkokią gaivalinę nelaimę, bet kaip neteisingų e, žmogiškų sprendimų pasiekme. Aš manau, kad atsakingi asmenys už tai turėtų būti nubausti. Ačiū už jūsų komentarą. Dabar norėčiau suteikti žodį e, kolegijai Noiche. Noichel. Ačiū. Aš norėčiau pateikti klausimą. Kalbu apie vienišas moteris su vaikais. Mes kalbame apie paramą joms, bet nepamirškime ir tėvų. Dažnai tėvai negali mokėti alimentų. Ar jie nenori mokėti elementų, elementų, ar negali mokėti alimentų? alimentų. Tai yra labai svarbus klausimas, kodėl e, tėvai neprisida prie vaikų išlaikymą, ar jie nenori ar negali. Taigi, įdomu būtų jūsų nuomonė. Kiek yra mokių tėvų, kurie tiesiog neprisideda prie vaiko išlaikymo, nors galėtų prisidėti? Ačiū. Um, ja, ik ben het daar helemaal uh, mee eens. En ik... Ačiū. Aš šimtų procentų pritariu, mes turėtumėm pažvelgti ir tėvų pusėn. turėtumėm užtikrinti, kad vienišos motinos turėtų tam tikrą uh, E, pajamų lygį, kad tėvai mokėtų alimentus. Aš žinau, kad mano šalyje, e, Belgijoje, e, ši sistema nege, neveikia gerai. Daugelis motinų negauna alimentų. Aš manau, kad geriausia būtų sekti Švedijos pavyzdžių, kur valstybė garantuoja alimentų mokėjimą. Po skirybų moteris vaikų išlaikymą vis tiek gauna, ar e, tėvai e, tą išlaikymą moka ar ne. Aš manau, kad tai yra vienas iš sprendimų, bet visiškai pritariu tam, ką jūs pasakėte. Ačiū, aš irgi norėčiau jums pritarti. Dar norėčiau pridurti štai ką. Tėvai tiek vyriškos, tiek moteriškos giminės e, turėtų gal, turėti galimybės pasinaudoti socialinės apsaugos sistema reikėtų garantuoti e, minimalų pajamų lygį, nepaisant asmeninės e, tėvų situacijos. Aš manau, kad čia labai svarbus vaidmuo tenka ir e, valstybei. Ačiū. Toliau. Suteiksiu žodį kitiems kolegoms, kas dar norėtų pasisakyti. Um, thank you very much. Um, Dėkoju. Statistiniai duomenys mane labai sudomino tie, kuriuos jūs pristatėte. Ir norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų pritariu tam požiūriui, kurį išsakė kolegos kalbėjo prieš mane. Griežto taupimo politika turi labai didžiulę įtaką. Anglijos šiaurės vakaruose e, mes matome, šia, šio, šį poveikį. Būtent dėl to aš, nesutikdama su tom priemonėm, ir atėjau į politiką. Ir mes pasižiūrėjome duomenis Mančesteryje ir apie 40 procentų vaikų e, Mančesteryje gyvena skurde. E, mes žinome, kad mano apygardoje, pavyzdžiui, yra skurdo apraiškų, tačiau nežinome, kad tas skurdas yra toks didelis. Prieš keletą metų prieš prasidedant e, toms taupimo priemonėms matome, kokia situacija yra dabar. Turime paremti organizacijas, kurios egzistavo anksčiau ir rūpinosi vaikais. Dabar jų vaidmuo dar didesnis, nes vaizdas iš tikrųjų yra labai nuvilintis, nes griežtas taupimas vyksta e, atsisakant viešųjų paslaugų, skurdas prisideda prie dar didesnio skurdo kūrimo ir nuo to kenčia vaikai. Tad norėjau pasakyti štai ką e, man atrodo, kad yra laikas atstovauti daug rimčiau mūsų kiekvieno apygardoms ir labiausiai pažeidžiamiems žmonėms. Iš jūsų pasisakymų matau, kad problema iš tikrųjų aštri. Ryšys tarp skurdo ir smurto. Ar pastebėjote, kad yra toksai? Ar yra toksai ryšys? Aš negirdėjau jūsų pasisakymų pradžioje, gal apie tai jau buvo kalbėta, norėčiau dar pasiklausti. Uh, E, aš dirbu su tokiamis organizacijomis, kurios e, teikia, e, teikia pagalbą moterims, kenčiančioms nuo būtinio smurto. Dažnai pažvelgiai duomenys matome, kad tų prašymų pagalbos dabar yra žymiai daugiau negu anksčiau, kai žmonės gyveno netaip skurdžiai. Dažnai moteris tampa e, E, aukos tos situacijos, jos praranda darbą, atsiduoda tik šeimai, praranda pasitikėjimą savimi ir atsideda tik namams, negalėdamos ekonomiškai nieko prisidėti prie namų ūkio situacijos pagerinimo. Tad norėčiau paklausti, kaip mo, apie moteris ir skurdą daž, kalbėti dažniau, kaip spręsti skurstančių moterų problemas. Taip pat norėčiau paklausti, ar manote, kad didelis skaičius mergaičių ir merginų tarp nesimokančių ir nedirbančių yra e, e, didžiulė problema lyginant su nedirbančiais nesimokančiais berniukais. Taip pat paauglių neštumas, ar tai yra didelė problema ir kaip tai susijusi su merginų nesimokymu ir nedarbu. Atsakymas, dėkoju jūsų klausimą, kai dėl sąryšio su skurdu jūs teisi, e, yra ryšys toksai. Tačiau šiame pranešime, kurį teikiau, e, Mes nerinkome šios informacijos, jos neanalizavome, mes atlikome palyginimą tarp atskirų šalių ir čia palyginimo, šio, šitokio palyginimo netlikome. Tačiau UNICEF užsima, aišku, skurdo prevenciją prieš moteris ir vaikus. Kad dėl antro komentaro. Taip, gali būti toks ryšys, tačiau dažnai nacionaliniuose statistikuose duomenyse kalbama e, nedaug apie paauglių neštumą. Ir nėra tokių atvejų per nelik daug, tad duomenų, su kuriais galime dirbti, per nelik daug nebuvo. Gali būti toks ryšys tarp merginų nedirbančių ir nesimokymo ir paauglių neštumo skaičiaus, bet jau kita istorija. Nes kalba apie merginų sugebėjimą dirbti, mokytis ir turėti galimybę finansuoti savo mokslus. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Dabar suteiksiu žodį kolegai Sebastian. Ačiū, atrodo, kad labai įdomu viskas buvo. Dar norėčiau pasakyti, pasisakyti tas, atsakyti tas nuojautas, kurios čia buvo įsakytas. Iš tiesų darbas E, yra toks, kad e, turėtume išvengti skurdo, nors nieko konkretesnio čia nėra numatyto. E, pavyzdžiui, dabar ir atlyginimai skirtingi ir automatiškai tokius dalykus taikant su skurdo nukelėti neįmanoma. Pavyzdžiui, pietų šalyse mes labai daug susidurime su skurdu ir dabar visi tie ap, karpimai, kurie įvyko, dar labiau nuskriaudė moteris negu vyrus. E, ir dabar mums tikrai labai sunku atremti tuos iššūkius. Tikiuosi, kad Europos komisija ir mūsų komitetas e, pasižymės viską, kas čia buvo pasakyta. Aš norėčiau abiems pranešėms padėkoti ir konkrečiai paklausti pirmojo pranešėjo dėl tos e, politikos, kaip E, galima sukurti vaikų e, kažkokius, tai, sakykime, saugojimo darželių, vaikų, vaikų priežiūros e, įstaigas, kad moteris galėtų geriau suderinti savo privatų ir profesinį gyvenimą. Um, is een um, moeilijke, moeilijke kwestie natuurlijk. Na, klausimas sudėtingas. Kai kuriuose šalise primti yra sprendimai ir jie veikia. Buvo investuojama į geros kokybės darželių sukūrimą. Galime pamatyti, jog išlaidos išleistos vaikų priežiūrai ES valstybėse narėse auga. Taigi žmonės išleidžia daugiau pinigų vaikų priežiūrai, bet tai nereiškia, kad visi turi vienodą prieigą prie darbo rinkos. E, tačiau e, daug kas priklauso, kaip sakiau, jau nuo rinkos ir nuo galimybės gauti vaikų priežiūros paslaugas. Tai būtų tinkamai reguliuojama. Jeigu e, visi galėtų pasinaudoti vaikų priežiūros įstaigų paslaugomis, nežiūrint jų socialinės padėties, tai manyčiau, kad tai būtų puikus sprendimas, bet valstybė čia turėtų vaidinti reikiamą vaidmenį. Tai ne visada populiaru, ne visada lengva. Tačiau Jeigu viską paliksime spręsti tik rinkai, kalbant apie, pavyzdžiui, vaikų priežiūros sistemą, tai susidarys tokia situacija, kad bus sukurti vaikų darželiai tose vietose, kur žmonės gauna didesnės pajamas, nes ten galima gauti daugiau pelno. Na, o valdžiauski darbas turėtų būti atsižvelgti į tokias tendencijas ir kurti valdiškus darželius arba numatyti reguliavimą tam tikrą, kad uh, E, būtų skiriamos subsidijos, kad būtų patrauklu tokias vaikų priežiūros įstaigas kurti tokiuose vietose, kur jų reikia ir kur jų nėra. Tai štai, su tokiais pasirinkimais susidūrėme, tačiau reikia pasakyti, kad šie sprendimai kainuoja, tai nėra nemokamas kažkoks dalykas, bet sprendimus priimti reikia. Pirmininkė, dėkoju. Kadangi laikas senka, žodį suteiksiu paskutiniams kolegoms kolegiai Arena, Zaborska ir galiausiai kolegiai Gerikė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjams. Norėčiau pasakyti štai, kas skurdas nėra kažkoks likimo pirštas, mes apie tai sakėme, nes jeigu tai būtų, tai šiandien nesėdėtume čia ir apie tai nediskutuotume ir sprendimų neieškotume. Tačiau manau, kad Tokioje sistemoje, kai ekonomika e, veikia e, su labai nedaug apribojimų, manau, kad kova su skurdu yra tas dalykas, e, su kuriuo, kurį reikės, ką reikės daryti dar daugelybę metų, nes skurdas yra mūsų realybė šiandienos dalis. Moteris yra labiau pažeidžiamos. Kodėl? Todėl, kad E, krizės atveju e, moteris atsiduria labai greitai e, žemiau negu skurdo riba, kadangi jos šiaip gyvena skurdžiau negu, tarkime, vyrai. Tačiau manau, kad turėtume vystyti platesnę diskusiją, kalbėti apie mūsų turimą ekonomikos modelį ir reikėtų pripažinti, kad to ekonominio modelio dalis yra griežto taupimo priemonės. Ir reikėtų galbūt pasakyti, mažiau turime pajamų iš mokesčio, e, todėl išleisime mažiau pinigų socialiniai apsaugai, moterims, vaikų priežiūrė toliau ir panašiai. O ir visai nekeliamas klausimas, o kaip reikėtų daryti, kad tų mokestinių pajamų būtų daugiau. Taigi, e, moterų reikalų komitete turime kelti tuos klausimus. Turiu keturis dalykus, kurie man rūpi. Pirmas klausimas būtų toks. Ar e, tvirtesnėje socialinėje sistemoje E, pakanka priemonių kovai su skurdu, ar užtenka geros socialinės apsaugos sistemos, kuri padėtų atremti moterų skurdo grėsmę. Antra, jūs kalbėjote apie tėvystės ir motinystės atostogas. Žinote, kad šiandien šiame komitete mes iš visų jėgų kovojame už tai, kad galėtume geriau e, apginti motinystės atostogų reikalą kad būtų mokama 100 procentų darbo užmokesčių, kad nutiktų taip, kad moteris su mažais vaikais netidurtų skurde. Kokia jūsų patirtis? Ar yra pavyzdžių šalių, kur šis klausimas yra sprendžiamas geriau nei kitur, kad vaikai būtų geriau aprūpinti jau nuo gimimo? Ir trečias dalykas, kaip jūs sakėte, yra e, šeimos su vienu iš tėvų. Tam mm, susidarė toks įspūdis, kad tose šeimose dažniausiai e, trūksta tėvo vaidmens. Tėvas turi juk mokėti, jis turi būti atsakingas už vaikus, kurie yra jo vaikai. Negalima pasakyti, kad moteris augina vaikus, todėl jis gyvena skurdžiau, o tėvas paliekamas nuo šaly. Jamgi tenka atsakomybė mokėti alimentus kokie modeliai veikia geriausiai Europoje. Žinau, kad Belgijoje tas modelis veikia nelabai gerai, tačiau ar yra tokių europinių modelių, kurie parodo, kad tėvai turi, turi, turi galimybę tinkamai prisimti jiems tenkantį vaidmenį. Kartais susidaro toks įspūdis, kad skirybų atveju tėvai sutinka, kad vaikus augins mamos. Kartais mamoms susidaro įspūdis, kad tai yra pergalė teisme, tačiau kartais tai gali tapti rimtų trūkumų. Ar yra tokių šalių, kur yra numatyta, kad nebūtinai mama augina vaikus, arba jeigu mama augina vaikus, kad atsakomybė yra tolygiau paskirstama tarp abiejų tėvų. Na ir paskutinis dalykas - migracija. Jūs kalbėjote, kad moteris migrantės yra labiau pažeidžiamos, ar yra ryšys tarp atvykimo į šalį ir skurdo, nes dažnai moteris atsiduria E, svetimoje šalyje dažnai jos atsiduria skurde, nes e, naujai atvykusios neturi jokių garantijų. Mes žinome, kad tai yra viena iš didžiausių skurdo priežasčių. Ar yra, e, pavyzdžiui, būstos rytyje taip pat kokiu nors politikų, kurios padėtų kovoti su skurdu? Dėkui. Pirmininkė, dėkoju. Pone Zaborska turi galimybę klausti. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti mūsų ekspertams už jų puikius pranešimus. Jūs kalbėjote apie tai, kad viena iš rizikos grupių e, yra e, tos šeimos, kurios gyvena su vienu iš tėvų ir dažniausiai nuo to nukenčia vienišos motinos su vaikais. Visą tai nepaisant to fakto, kad vienišų tėvų šeimos, ypač jei moteris gyvena viena su vaikais, tai tuomet valstybė elgesi dosniau. Tos šeimos, nepaisant visko, gauna daugiau pinigų iš socialinės apsaugos sistemų, palyginant situaciją su tomis šeimomis, kur vaikais rūpinasi abu tėvai. Kartais e, partneriai būtent išsiskiria dėl to, kad nepakelia skurdo sąlygotų problemų. Ar manote, kad valstybė turėtų labiau remti ne fiskalinės kažkokias išmokas, valstybė turėtų labiau paremti šeimas, kad būtų išvengta šeimų skirybų ar išsiskirimo e, ir siekiant užtikrinti geresnį rūpinimąsi vaikais. Daugelį ES valstybių veikia taip vadinama vieno vaiko politika. Ir vis daugiau yra tokių šeimų. Ir dažnai netgi tų šeimų vaikai gyvena skurde, net tada, kai, jo, kai šeima gyvena su abiem tėvais. Dėkui. Pirmininkė, dėkoju. Ponas Gerik. Atleiskite, kad pavėlavau į posėdį, bet norėčiau ir aš pasisakyti. Šiame seminare e, kalbama apie e, kokį skurdą patiria šeimos, kalbama apie moterų e, skurdą. Ir apskritai kalbama apie moteris. Kaip jau esu siūlęs anksčiau, aš manyčiau, kad reikėtų uh, kalbėti apie moteris, o ypač motinas. Mes vis siekiame e, lygių galimybių, bet nepamirškime, kad motinos dažniausiai patiria skurdą. Skurdas yra dažnai susijęs su tėvystė, motinystė. Aišku, yra ir tokių moterų, kurios dirba tik dal dienos arba apskritai nedaug uždirba. Bet jeigu moteris tampa motina, tai e, relatyvijos pajamos sumažėja dar 20-30 procentų ir ji patiria dar didesnį skurdą. Taigi aš manau, kad reikėtų atskirai kalbėti apie motinas, nepakanka apskritai kalbėti apie moteris. Mano siūlomas sprendimas būtų štai koks. Visuomenė turėtų padengti vaikų auginimo išlaidas. Kas atsitinka, kai uh, motina arba tėvas uh, išeina į pensiją. Motina dažnai gauna mažesnę uh, pensiją negu kad tos moteris, kurios vaikų neturi. Situacija vairiose šalise skiriasi, bet e, yra e, tokių e, šalių, kur tas skirtumas yra apie 70, 70 procentų. Visuomenė turėtų padengti vaikų auginimo išlaidas tam, kad išėjusios į pensiją motinos nebūtų baudžiamos. dėl vienišų tėvų ir vienišų moterų. Politikai iš e, e, mūsų tikisi, kad e, mes tarsi lyginsime vienišų tėvų ir vienišų motinų situaciją. Vaikas turėtų būti auklėmas abiejų tėvų. Jeigu lieka tik vienas iš tėvų, jis atlieka dvigubą darbą. Aš manyčiau, kad ateityje reikėtų labai e, atsargiai formuluoti tekstą tam, kad būtų galima atsižvelgti tai, ką aš dabar pasakiau. Labai ačiū. E, kolega Gerke pateikė savo komentarą. Gal dabar galėtumėte atsakyti visus išgirstus klausimus. Thank you very much. Dėkoju. Klausimų užduota daug. Atsakysiu, pabandysiu atsakyti juos. Buvo klausima, kurioje šalyje geriausiai apsaugoti vaikai. Galbūt kolega galės atsakyti geriau, tačiau mano supratimu geriausiai vaikai apsaugoti yra šiaurės valstybėse. Ten geriausios yra sąlygos e, susijusios vaikų socialinė apsauga visoms amžiaus grupėms. Buvo klausima, kuriuose šalyse yra lengviausia užtikrinti, kad e, vaikai bus apsaugoti, ta prasme, kad tėvai mokės alimentus, nieko šiuo klausimu per nelik atsakyti negalėčiau. Ir dėl tėvų išsiskirimo atvejai dėl skurdo, ar yra ryšys. Dažnai e, kalbame apie labai įvairia pusius santykius tėvų problemas ir, ir skurdą. Mes šito aspekto konkrečiai netyrėme. Tačiau jeigu norime apsaugoti tinkamai vaikų teisės, e, ne tiek atsižvelgtume į um, amžiaus grupės ir panašiai, turime pasakyti, kad būtina užtikrinti, kad vaikai turi turėti teisę gyventi neskurde, būti aprūpinti, o tai priklauso nuo to, kokia, kokioje šeimoje vaikas gyvena. Į daug ką turėtume žvelgti iš vaiko perspektyvos. Ir pirmiausia, turi būti siekiama padėti vaikams. Dėkoju. Um, ehm, ik denk dat, um... Ehm, Dėkoju. Skandinavijos šalis yra pavyzdys, kai žvelgiama kaip sudaromos sąlygos žmonėms dirbti ir gauti vaikų priežiūros paslaugas, lygiai taip pat ir dėl motinystės atostogų. Tačiau motinystės atostogų ilgis kelia tam tikrų problemų, e, nes Danijoje ir Švedijoje, man atrodo, tai yra gera, ta, gera pusiausvė, arba jeigu pažiūrėtumėte į Suomiją, moteris gali trejus metus nedirbti, jos gauna išmokas už tai. Tačiau Ar tai pagyvino moterų dalyvavimo darbo rinkoje? Dažnai mažiau galimybių darbo rinkoje turi tos moteris, kuris, kurios nėra kilusios iš ES valstybių. Čia vėlgi atsiranda neligybės tarp uh, moterų ir vyrų įmančių tas tokias ilgas tėvystės atostogas. Bet Danija ir Švedija, manau, šiuo atveju yra pasiekusios geriausią E, pusiausvyrą ir yra minėtinos kaip pavyzdys. Kai dėl tėvų vaidmens. Manau, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad vaikas e, galėtų sulaukti tėvo dėmesio, nes tėvas juk irgi vaidina svarbu vaidmenį. Vaikas yra mūsų visuomenės turtas, kiekvienai šaliai, kiekvienai visuomeniai reikia vaikų, nes kiekvienas iš mūsų turime vaidmenį visuomenėje. Norėdami padėti vaikams, turime padėti tėvams. Kai dėl vienišų motinų, tai problema yra. Apie tai aš kalbėjau rodydamas skaidrę ir rodydamas, kad negu šeimos su abiem vaikais skurdžiai gyvenančios, su vienu iš tėvų gyvenančių šeimos gauna didesnę paramą. Dažnai šiaip visuomenėje norma tokia ir nusistovėjusi, kad šeima gyvena su dviem tėvais, kur abu du dirba ir gauna atlyginimą. Na, be abejo, padėti vienišiems tėvams reikia. E, jeigu šeimos gyvena kartu nesiskirtamos, aišku, vaikams taip yra sudaroma geresnė apsauga. Tačiau vyrai ir moteris gyvena savo gyvenimą ir turi turėti galimybę rinktis, gyventi kartu ar skirtis e, tuomet atsiranda pajamų skirtumo. Manau, kad čia situacija tikrai sudėtinga ir nusipelno papildomo tyrimo. Dėkoju, sako pirmininkė. Na, turbūt pritarsime tam, kad gyvenimas yra paprastesnis, kai viskas klostosi sklandžiai. Kyla mažiau skurdo rizikos. Manau, kad galėtumėte galėsime šiame komitete diskutuoti plačiau šiuo klausimu. Vaikams visuomenėje būtina užtikrinti jiems tinkamą vietą. Jie neturi gyventi skurde ir nuo to kentėti. Jiems reikia mūsų pagalbos. Tad ačiū mūsų pirmiems trims svečiams. Jie kalbėjo apie moterų skurdą ir išklausime ponios Geringer. Ji jau spėjo palikti mūsų pirmininkaujančio stalą, ponė Katarina Čen ir ponas Van Langer. Ačiū jiems visiems už jų pasisakymus, o dabar išklausysime dar du pranešimus. Pirmasis jų bus pristatytas uh, profesorius Dean Perons. Jis yra iš Londono ekonomikos mokyklos, iš Junktinės karalystės. Krizės poveikis moterų skurdo situacijai. Toks yra jūs pranešimas. Labai ačiū už kvietimą atvykti pas Jūs. Mes jau išgirdome pranešimą apie įvairias moterų bei vyrų patiriamo skurdo formas. Aš norėčiau pakalbėti apie krizės e, poveikį skurdui. Dar e, norėčiau pasidalinti vieną pastabą. E, diskutuojant apie skurdą, kartais yra neatsižvelgiama ir į ekonominę bei socialinę politiką, kai kalbama apie skurdą. Na, galbūt e, ir tai patenka į šio komiteto kompetenciją. Taip pat noriu pasakyti, kad kartais sunku apibriežti konkretų krizės poveikį. Visų pirma, valstybių narių e, padėtis prieš krizę labai skiriasi. Antra, e, krizė e, šalis palėtė labai nevienodai. Turiuomenį tarptautinę ekonominę ar bankų krizę. Ir trečia, skurdas Dėl skurdo dar nesame gavę visų reikalingų duomenų. Toliau moterų skurdas. Viena iš svarbiausių problemų yra e, asmeninės pajamos. Ir iš tikrųjų e, sunku palyginti vienišų pensininkų, vienišų motinų e, situaciją. Ir dar viena didžiulė problema, norint išsiaiškinti, kokį poveikį turėjo krizė, yra štai kokia. Kaip buvo reaguojama į krizę? Buvo reaguojama dviejopai. Visų pirma, valstybės e, e, narės e, parengė ekonomikos, Europos ekonomikos atsigavimo planą ir buvo imtasi vienodų priemonių. 2010 metais kilo panika dėl valstybių skolų ir tuomet valstybės narės ėmėsi vairių taupimo priemonių tam, kad išspręstų situaciją kad ir e, kas buvo e, daroma, nepakankamai buvo atsižvelgta į skirtumus tarp vyrų ir moterų. Ir dėl visų šių e, trijų priežasčių yra gana sunku įvertinti konkretų krizės poveikį. Vis dėlto, jeigu mes bandytumėm tai padaryti, tai turėtumėm suprasti, ką. Štai ką. E, daugiausia nuo krizės nukentėjo gamybos ir statybų pramonė. Ir e, dėl to daugiau proporcingai padidėjo skurde gyvenančių vyrų skaičius. E, tokių vyrų buvo 3,6 milijonų tas pokytis, tuo tarpu moterų atveju tai buvo 1,4 milijono bet tenka pastebėti, kad apskritai kalbant vis dar yra daugiau moterų negu kad vyrų, kalbant apie asmenis, kurie gyvena skurde. 2012-2013 metais kai kurių valstybių narių ekonomika pradėjo po truputį atsigauti, bet tas atsigavimas labai lėtas. Kai kurios šalis yra priverstos ir toliau taikyti griežtą taupimo priemonės. Kitos šalis, pavyzdžiui, kaip Jungtinė karalystė, dar neapsisprendė, ką toliau darys, viskas priklausys ir nuo tolimesnių rinkimų rezultatų. Taigi, kokį e, tiesioginį e, poveikį turėjo krizė skurdo lygiui? Dėl krizės e, sumažėjo socialinės išmokos. Ir reikėtų pasižiūrėti, kokios buvo socialinės išmokos prieš krizę ir e, po jos. Pažvelkime į šią e, diagramą. Kai kuriuose šalise matome, kad socialinės išmokos labai sumažėjo kuriuose šalise e, padidėjo, tiksliau, e, pajamos, e, pajamų lygis pasikeitė. Krize turėjo labai tiesioginį poveikį. Socialinės išmokos nemažai atveju buvo sumažintos, dėl to atsirado daugiau žmonių, kurie patiria skurdą. Iš tikrųjų, dar reikėtų daugiau duomenų apie tai ir kaip e, pablogėjo e, darbo sąlygos. Pavyzdžiui, moterų e, darbo sąlygos dažnai tai dar nėra atsižvelgiama teikiant statistinius duomenis. Kai kuriais atvejais vyrų ir moterų pajamų skirtumas sumažėjo. ir taip pat sumažėjo ir socialinės išmokos ir dažnai nepakanka norint pragyventi. Dėl Eurostato duomenų e, jie yra kol kas pateikti tik laikotarpiu iki 2012 metų, kai kuriais atvejais iki 2013 metų. Aš nesu tikra, kad jau buvo plačiai ištirnėtas krizės poveikis e, e, paskutiniais metais. Jungtinėje karalystėje, e, e, pavyzdžiui, buvo e, paskutiniu metu sugriežtintos sąlygos socialinėms išmokoms gauti. Ir kai kuriais atvejais žmonės nebegauna socialinių išmokų, jos tiesiog buvo nubrauktos. Dėl to padidėjo maisto bankų skaičius vis daugiau žmonių, kurie kreipiasi maisto bankus. 2010 metais jų gal buvo tik tai 25 tūkstančiai, o dabar jau vienas milijonas. Tai irgi svarbus rodiklis, e, kokia yra, e, koks skurdas yra išgyvenamas. Taip pat e, Junktinėje karalystėje buvo pribotas ir kai kurių socialinių paslaugų teikimas. Dėl krizės išaugo skurdas, ypač jaunimo e, tarpe, taip pat ir moterų, kurios neturi e, ilgalaikės darbo sutarties. Vokietijos patirtis rodo, kad e, svarbu nepamiršti ir tų skirtumų, kurie buvo tarp vyrų ir moterų ir prieš krizę. Dėl krizės žmonių gaunamos pajamos sumažėjo. E, analiz, atlikus analizę buvo gauta ir daugiau panašių duomenų. Dėl to, kaip ekonomika yra susijusi su skurdu. Štai matote paveiksliuką. Čia yra pavaizduotos valstybės išlaidos ir iš kur valstybė gauna pajamų, pavyzdžiui, e, padidindama e, mokesčius arba perskirstydama lėšas. Bet e, iš tikrųjų kol kas dar neaišku, ką reikėtų daryti toliau. Galima konstatuoti, kad skurdas išaugo, bet biudžeto deficitas irgi išaugo. 2013 metais dešimtyje valstybių narių vis dar buvo viršytas biudžeto deficitas ir tose šalise valstybės įsiskolinimas vis labiau didėja. E, kai kas sako, kad taupyti reikėtų ne recesijos, bet ekonominio pakilimo metais ir tai svarbi mintis. Iš tikrųjų, griežto taupimo priemonės yra pati prašiausia politika, kurią galėt, galima vykdyti krizės metais. Kalbame apie įsiskolinimo krizę, bet kokia tai yra krizė? Kokie yra ekonomikos poreikiai? Iš tikrųjų yra glaudus ryšys tarp tam tikro įsiskolinimo išlaikymo ir įsiskolinimo lygio išlaikymo ir skurdo lygmens. Yra ir įvairių socialinės politikos aspektų. Pavyzdžiui, kokiais tikslais biudžeto lėšos turėtų būti naudojamos. Reikėtų visų pirma pagalvoti, e, ką mes norime padaryti, kad galėtumėm padėti e, labiausiai pažeidžiamoms e, grupėms. E, tai yra svarbu ir su vyrų bei moterų lygybės politikos įgyvendinimu. Viena iš galimybių yra, e, kovojant su valstybės įsiskolinimu, yra pakelti mokesčius. 2010 metais buvo atliktas tyrimas ir rodo, kad 75 E, procentais atvejų, kai buvo apkarpytos socialinės išmokos, dėl to nukentėjo moteris. E, jos e, galėjo rečiau naudotis socialinėmis išmokomis ir jos turėjo mažiau galimybių įsidarbinti viešame sektoriuje. Kai kalbame apie poli, ekonominę politiką, turėtumėm nepamiršti ir socialinės politikos bei socialinės politikos tikslų. Svarbu į ekonominę politiką integruoti ir socialinius aspektus. Ką galėtų daryti vyriausybės? Buvo atlikti įvairūs tyrimai ir e, pavyzdžiui, viena iš e, atrastų galimybių yra tuo pačiu metu e, mažinti įsiskolinimą ir kelti užimtumo lygį. Taip pat reikėtų daugiau investuoti ir į socialinę bei fizinę infrastruktūrą. Iš to, turi, iš to turės naudos visi. Dėl to e, kils e, ekonomika, e, taip pat žmonės turės ir darbą. Aš dabar dar nekalbu apie atlyginimų dydį, bet darbo vietų kūrimas padeda sumažinti skurdą. Dar noriu paminėti ir e, Europos strategijos 2020 tikslus. Ten irgi kalbama apie tai, kad į ekonominę politiką reikėtų integruoti socialinius tikslus. Nuo makroekonomikos priklauso ir socialinės politikos e, pasiekiami rezultatai. Taip pat svarbu užtikrinti, kad ekonomika tarnautų žmonėms, o ne atvirkščiai. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir socialinius tikslus. Socialiniai tikslai turėtų būti įtraukti prie ekonomikos tikslų. Taip pat ekonomika turėtų atnešti naudos ne tik ir, ir vyrams, ir moteriams. Ačiū. Dėkuoju labai pekni, pani profesorė. Dėkuoju poniai profesoriai už labai įdomų pranešimą. Gavome naujos informacijos. E, prieš suteikdama galimybę klausti, norėčiau pažymėti štai ką, kai kalbam apie šios klausimus – Tai štai. Jeigu norime išspręsti moterų skurdo problemą, mums reikia pasižiūrėti į šalies ekonominę padėtį. Ir tai yra tas klausimas, kuris krizės ir taupimo laikais nuolatos grįžta į diskusijų centrą. Jūs kalbėjote apie tai, kad būtina, kad išauktų fizinė infrastruktūra. Ar galėtumėte daugiau pakomentuoti? kas tai galėtų būti. Kas galėtų būti ta fizinė infrastruktūra, kokia jinai galėtų būti, kad būtų galima paskatinti užimtumą. Dabar e, jūsų kolegos eilė klausti. Kai dėl fizinės infrastruktūros, galėčiau pasakyti, kad tai yra susiję su e, ekonominiais dalykais šiek tiek kitokiais negu paprastai ekonomiškai yra samprotaujama. Buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, kad jeigu investuojate į šias rytis, tai daugiklio efektas yra daug didesnis negu investuojant į fizinę infrastruktūrą, e, į geležinkelius ar, ar kelius ar panašiai. E, svarbu kad vyriausybės pinigai būtų dedami į ekonomiką ir sakoma, jeigu galima E, žmonėms mokėti už tai, kad kasamos skylės, kodėlgi ne. Ir tuomet sakoma, kad tuo būdu vis užimtumas auga ir ekonomika plėtojasi. Jeigu statomi keliai ir geležinkeliai, tai tuomet būtina, kad tai duotų naudos. Jeigu atliktume tą patį simulacinį modelį, pasižiūrėtume, kokį poveikį augimui ir užimtumui ir moterų užimtumui turi E, priimti sprendimai, matytume, kad e, investuojant į socialinę sritį, ekonominė nauda yra didesnė. Tai padeda žmonėms, kurie e, gyvena šio, šio modelio sąlygomis, tiems, tiems asmenims tas modelis reikia galimybę prisidėti prie ekonomikos plėtojimo. Dėkoju. Kolegė Morvai, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie to klausimo, kurį uždaviau pirmą. gaila, kad į mano tą klausimą nebuvo atsakyta, o būčiau norėjus išgirsti atsakymą. Mes kalbėjome apie valstybės skolą ir finansinę krizę. Mes taip pat kalbėjome ir apie namūkių skolą, šeimų skolas. Kokį poveikį turi šeimų įsiskolinimas moterų skurdui. Moteris dažnai tvarko šeimos finansus. Jos atlieka daugelį užduočių namuose, ne tik būtent tiesiog mamos. E, daugelį valstybių narių bankai gėdingai pasinaudojo šeimų patirimais sunkumais. Vengrijoje ir kitus atvejais išduotos paskolos buvo suteiktos užsienio valiuta ir tai kai kuriais atvejais nebuvo labai sąžininkas sprendimas. E, daugeliu šeimų tai sukėlė didžiulių rūpešių. Jeigu paskola buvo išduota šveicarijos frankais. Ir jeigu išaugo labai palūkanos, tai tuomet matome, kad šeima patiria didžiulį, didžiulę papildomą naštą, ant jos pečius užgula papildoma našta. Lygiai taip pat ir Junktinėje karalystėje ar kitose ES valstybėse. Ar yra tokių organizacijų, kurios čia už, prižiūri moterų teisų gyvendinimą? Ar yra kokių pilietinės visuomenės judėjimų, kurie bankų reikalautų e, laikytis tam tikro padarumo? Galbūt šeimoms yra suteikiama socialinė pagalba, kai moteris ypatingai tampa tų banko paskolų aukomis. Kalbant apie skurdą, Yra tokių žmonių, kur, kuriems sunkumų atsiranda daugiau. Turime, kad tie žmonės galėtų prisimti jiems tenkančią atsakomybę. Ir malonu išklausyti su informacija susijusią su šiuo klausimu. Aš manau, kad jūs iškelite labai svarbių klausimų negalėsiu ko gero atsakyti juos čia ir dabar. Svarbiausi dalykai yra štai kokie. Aš manau, yra puikiai žinoma. E, čia detalių duomenių statistinių neturiu, kad moteris e, dažniausiai yra atsakingos už biudžeto tvarkymą tada, kai lėšų trūksta. Ir dažnai jos savo poreikius palieka paskutinėje vietoje, ne pirmoje, kai lėšų mažas apie Islandiją. Galėčiau pasakyti, kad štai Islandija ko gero visų savo skolų neišmokėjo. Nežinau, kokį kelią pasirinko Vengrija. Ir dar norėčiau pasakyti štai ką. Dar vienas klausimas, kuris svarbus šiame kontekste, yra toks, kodėl žmonės yra tokie priklausomi nuo to. Jūs kalbėjote apie namūkių įsiskolinimus. Bet kodėl tos paskolos yra tokios didelės lyginant su žmonių pajamomis? Štai koks klausimas yra svarbiausias Ir labai e, įdomu būtų sužinoti, kokia paskolos dalis yra susijusi su konkrečiu darbu, su, su produktyvumu. Ir manau, kad tai irgi yra tie klausimai, kuriuos reikėtų iškelti, kai dėl moterų įsiskolinimo, dėl bankų tokios politikos. Na, aš manau, kad bankai išnaudoja visus žmonės šitaip. Ne Nežinau, negalėčiau pateikti daugiau detalių, nes nesu šios ryties ekspertė. Tačiau iš tikrųjų klausimai jūsų iškelti yra svarbus. Pirmininkė, ačiū. Kolegė Arena, prašom. Aš visiškai pritariu. Ką tik padarytai analizai dėl investicijų, dėl žmonių veidmens, dėl kovos su skurdu, atgaivinimo politikos, neligybė, kovos su neligybė ir panašiai. Labai ačiū paskutiniai prelegentiai. Norėčiau dar vieną klausimą užduoti, kadangi jūs paminėjote autorius tokius kaip Pikėti, kaip jūsų analizė, jūsų moksliniai tyrimai, jūs sakėte, kad UNEP pritarė šiai nuomonėje, kad mes Mm, visiškai netoli nuo savo tikslo, kad galbūt Tartautinis valiutos fondas netrukus pritars, kad EBPO e irgi sako, e, dabar pats tas momentas kovoti su neligybėmis. Tai aš norėčiau užduoti klausimą, kodėl kiti, e, kai kurie ekonomistai galvoja visiškai priešingai negu jūs. Aš pati ekonomistė. Kodėl kiti ekonomistai galvoja priešingai? I mean, two, Mano pastebėjimai būtų štai kokie. Ekono, e, e, formuojant ekonomiką politiką dažnai nėra atsižvelgiama e, į vaikų gimdymą. Jūs kalbėjote apie e, E, polinkį formuoti ekonominę politiką tam tikrą kryptimį. E, vienas iš e, tų ekonomistų, kurių mintimis remdamas, remdamasi aš rengiau savo pasisakymą, tai yra Ranja Onopolis iš Graikijos. Ji yra ir feministė, ir ekonomistė šiuo metu dirba Graikijos vyriausybėje ir būtent e, ji irgi kelia jūsų klausimą. Ji beje e, e, dirba ir viename iš JAF institutų. Ji kalbėjo apie socialinės infrastruktūras. Įdomu, ar jai pavyks e, savo mintis įgyvendinti Graikijoje. Štai Marija sėdi šalia manęs, ji ko gero galiu, galėtų geriau paaiškinti, kas dabar vyksta Graikijoje. Pane Vod. Uh, Ačiū. Man atrodo, kad ši prezentacija be galo naudinga. Aš tikrai manau, kad e, labai buvo naudinga išgirsti tai, ką Jūs pasakėte. Turiu porą pastebėjimų. Visų pirma, dėl e, investicijų socialinę infrastruktūrą. Tom Cockwood, e, profesorius, kuris tyrinėjo senėjimo klausimą, teikia tikrai labai įdomų pareiškimą. Jis teigia, kad vyresnių žmonių e, e, psichinis, e, dvasinis kapitalas galėtų būti viena iš priemonių išbristi iš krizės. Reikėtų daugiau investuoti į vyresnę kartą. Moteris beje gyvena ilgiau negu kad vyrai. Aš manau, kad tai tikrai labai įdomi šytis. Jis kalbėjo apie investicijas į vyresnius e, žmonės, nes vėliau vyresni e, žmonės e, gali duoti ir daugiau naudos visuomenį, jie taip pat gyvens oresnį gyvenimą. Taigi tikrai labai vertėtų daugiau investuoti į vyresnius žmonės. Aš čia kalbu ir apie neformalų mokymą arba saviugdą. Taip pat reikėtų e, politikos skirties, skirtos e, e, vyresniems žmonėms tam, kad jie galėtų dirbti, dalyvauti visuomenėje, būti visuomenės dalimi. Dabar dėl, dėl alternatyvios ekonomikos. Marija Arena apie tai pateikė klausimą. Kita savaitė vyks į Mančesterį, kur yra organizuojama konferencija. universiteto absolventai, kurie studijavo ekonomiką, rengia tą konferenciją. Kaip jau sakiau, jie vyks kitą savaitę nuo, nuo, antra, nuo antradienio iki penktadienio. Daugiau galite e, rasti informacijos internete. Ir jie kalba apie uh, būtent tą vyresnę kartą ir jos indėlį visuomenę. Taigi ir akademinis pasaulis, štai universiteto atstovai renka tokią konferenciją, kur apie būtent šį klausimą irgi bus kalbama. Ačiū. Dėkoju dar kartą steiksiu žodį poniai profesoriai. Bet prieš tai ponia Zuber. Muito obrigada. Um, eu diria que estou parcialmente de acordo com a sua, a sua apresentação. Dėkoju. Sutinku su tuo, ką minėjote savo pasisakymę. Mes kalbėjom apie tuos klausimus, kalbėtam apie krizės poveikį, apie priemonės, kurios buvo numatytos siekiant palengvinti krizę. Bet štai dabar bandome viską susisteminti ir suprasti, ko, kokios priemonės duoda kokių rezultatų. Nesu pati ekonomistė. Tačiau, jeigu turime tokių priemonių, kurios buvo primestos valstybėms narėms, valstybės turėjo mokėti palūkanas e, už tai, kad turėjo valstybės skolų, tai tuomet tenka suprasti, kad jokiam ekonomikos augimui nebeliko galimybių, nes nebeliko vieš, galimybės daryti viešasias investicijas, ypač tokiuose šalyse, kurios jau ir taip turėjo ne, ne kažkaip išplėtotas viešasias paslaugas. Taigi, susidarė visas paketas politikų, kurios buvo geros arba nelabai geros, kurias rėmė ir mūsų Europos parlamentas. Tad mano klausimas būtų susijęs su nedarbu. Ir su viešosios administracijos mažinimu valstybėse narėse. Kaip jūs atlikote tas studijas? Ar juose buvo matyti, ar viešosios administracijos mažinimas e, sąlygojo didesnį moterų skurdą, nes mažėjo E, socialinės paslaugos teikiančių įstaigų, vaikų priežios įstaigų, tai turėjo poveikio moterų užimtumui. Taigi, viešos, nu, kai mažinamos viešosios paslaugos, pirmiausia, nukenčia moteris. Pavyzdžiui, Portugalijoje 600 moterų buvo atleista iš e, viešasias paslaugas teikiančių institucijų. Daug iš jų turėjo vaikų, kurie jau gyveno tokiomis sąlygomis, kai buvo grėsmė patirti skurdą. Ir tos tie skurdo skaičiai dar labiau išaugo. Didesnis skurda, aišku, moteris patiria tuomet, kai praranda darbą, tai dar didesnis skurdas. Tad štai, ar tas viešos administracijos mažinimas rodo, kad padėjo moterų skurdas. Ačiū. Dėkoju. Aš susitiksiu su jumis taip pat kitą savaitę, nes būsiu Mančesteryje renginėje, kur jūs minėjote. Atsakydama jūsų klausimą, galėčiau pasakyti, iš tikrųjų sunku, kai griežtos taupimo priemonės yra primetamos iš išorės, numatomos iš išorės. Tai yra visai lė politikų, kurios buvo pritaikytos Europos Sąjungoje. Manau, kad yra iš tikrųjų labai svarbu pasakyti, kad taupoma turi būti išmintingai. Viena vertus tos taupimo politikos buvo e, įgyvenintos, tačiau kita vertus turi keistis mąstymas Europos Sąjungoje. Ne visos šalis juk veikia vienodai. E, egzistuoja skirtingas e, skurdo diferencialas atskirose valstybėse narėse. Tad viso, visoms joms negali būti taikomas tas pats kovos su skurdu modelis, gali būti bendrų vardiklių, galima galvoti apie geriausios praktikos pavyzdžius. Kas nutinka, kai mažinamos viešosios išlaidos ir viešosios paslaugos, ar, tai, ar dėl to auga nedarbas. Manau, kad jūs teisi. Kai privačiam sektoriu patikima teikti viešasias paslaugas, Vėlgi, dažnai suprastėja tų paslaugų teikimo sąlygos ir jų kokybė. Bet čia vėlgi, kad galėtume tai rodyti, reikia daugiau darbo, labiau sisteminio darbo, kad galėtume tai pateikti arba patvirtinti. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju poniai profesoriai Perns už jos indėlį į šią diskusiją. O dabar Išklausysime paskutinio mūsų pranešėjo, ir tai yra paskutinė pranešėja ponė Marija Stratigaki. Ji yra iš Panteon universiteto iš Graikijos. Bus kalbama apie tėlis, lyties aspekto vertinimo teikiamą poveikį kovoje su skurdu. Žodis jums. Prašau. Are, eh, for... Dėkoju. Ačiū už kvietimą. Man garbė ir malonumas būti čia, šiame posėdėje šiandien. Esu paskutinė kalbėtoja, tai turi ir privalumų, ir tam tikros rizikos. Pabandysiu kalbėti labai trumpai. Kalbėsiu tik apie svarbiausius dalykus, kurie, aš manau, yra svarbiausia. Nekalbėsiu apie viską, ką turiu savo užrašuose. Noriu pasakyti, kad, 20, kad jau prieš 25 metus Europos komisijoje buvo atlikta pirmoji studija apie moterų skurdą. Tuomet jau buvo kalbama apie tai, kad e, situa tuomet situacija buvo nagrinėjama 1992 metais. Vieninga rinka buvo tik pradėta kurti. Ir štai dabar situacija kitokia, praėjo 25 metai. Viskas yra pasakyta skurdo analizėje. Apie tai kalbėjau, kalbėjo prieš mane kolegos. Buvo minėta ir ekonomikos politikos svarba, apie tai kalbėjo Dana Berins. Ir taip, galima sakyti, kad mano kolega dabar dirbantis vyriausybėje turbūt patvirtintų, kad svarbiausia dabar yra geros idėjos, jūs esate politikai. Mūsų darbas nėra priimti sprendimus, kad ir kokių puikių minčių mes beturėtume. Ir dažnai jūs išklausote mūsų gerų minčių, bet kai tenka priimti sprendimus, viskas pasisuka kitaip. Siūlomos, klausom, ar reikėtų pasakyti tai, kad siūlomos priemonės dažnai būna susijusios su sąnaudomis. Ir vėlgi, dažnai tas sąnaudas norima sutaupyti. Visi tikimės iš šios vyriausybės kuo geriausio veikimo, kuo geresnių rezultatų. Savo dokumente kalbu apie ES įvairias politikas ir apie tai, kaip galime jas įgyveninti geriausia, kaip ištrūkti skurdžiausiai gyvenančiams moteriams iš skurdo. Norėčiau čia smulkiau nesustoti prie ES atskirų politikų, jūs jas žinote geriau negu aš, nes jūs kai kurie kūrėte tas politikas ir dalyvavote jų vystime ir įgyvendinime. Noriu tik paminėti štai ką. E, norėčiau paminėti štai ką. Europos socialinis fondas buvo ypatingai svarbus dalykas, jo apriptis padidėjo, jis dabar apima ne tik darbo rinką, bet apima ir politikas, socialinės politikas ir kitus klausimus, tokius kaip socialinių investicijų paketas. Tad buvo įsteigtas tas naujas fondas skurdžiausiai gyvenantiems ES politikos rytyje esame neblogai apsirūpinę, jeigu taip galima sakyti, teisės aktai yra. Būtina taip pat vykdyti tinkamą ekonominę politiką. Vėlgi, praleisiu kai kuriuos dalykus, nekalbėsiu apie juos detaliai, tik norėčiau paminėti dalyką, kuris man iš ties atrodo svarbus kaip ES politikos e, sprendžia skurdo klausimą. Lyčių aspektas yra suvokiamas e, kaip skirtumas tarp lyčių padėties darbo rinkoje. Labai sunku atlikti analizės, kur uh, lyčių aspektas būtų nagrinėjimas labiau struktūrinių požiūrių. Čia tenka kalbėti apie ekonominę ir socialinę sanglaudą. E, tie reiškiniai yra tarpusavį susiję. Jie ekonominės krizės metu dar labiau sustiprėja. Norėčiau paminėti du daugiklinius aspektus. E, lyčių aspektas ir skurdas būtų vienas. Mes matėme dinamišką judėjimą to, kaip kaip keičiasi padėtis atsižvelgiant į atskiras amžiaus grupės. Matome, kad jeigu vaikai patiria skurdą, dažnai jie, su jais kartu tas skurdas jiems augant keliauja ir į kitas kartas. Tad antras dalykas, kurį norėjau paminėti, yra sociopolitinis efektas tarp skirų sektorių ir visuomenėje apskritai. Dar norėjau paminėti tai, kaip skurdas yra susijęs su politiniu gyvenimu. Skurdas sukuria galimybės atsirasti homofobiniams ir rasistiniams reiškiniams ir kalboms. Krizės metu matėme, kad ir Graikijoje, kad labai neigiamai buvo paveiktos demokratinės procedūros ir žmogaus teisės. Ekstremistų ideologijos, kurios neveikia ekonomikos saugimo laikotarpiu, dabar uh, klesti, kai prasideda krizė. E, tuomet e, joms atsiranda dirba tarpti. Visuomenėse, kurios patyrė um, užimtumo nuosmukį, dažnai buvo pastebėtas tas ekstremalų partijų skaičiaus augimas ir visokių rasistinių ir neapykantos kalbų plitimas. Taigi skurdas turi ir politinį aspektą, ne tik socialinį ir ekonominį. Jeigu e, moteris yra suvokiamos kaip atskiri individai, kalbant apie skurdo problemų sprendimą, toli nenueisim. Turime mažinti lyčių skirtumus čia, turime nepamiršti skaitmeninio aspekto, to skirtumo tarp atskirų lyčių. Tai tebėra didelis iššūkis Su moterų skurdu būtina kovoti politinėmis priemonėmis, remtis holistiniu požiūriu ir suteikti galimybę moteriams aktyviau dalyvauti darbo rinkoje. Tuo pat metu turi būti taikomi specialūs veiksmai nukreipti e, į moterų skurdo mažinimą būtina kalbėti čia ne tik apie fiskalinės politikos priemonės, bet ir eilę kitų priemonių. ES 2020 strategija yra sakoma, jog reikia lyčių aspektą integruoti visas ES politikas, kad būtų galima mažinti socialinę atskirtį ir skurdą. Lyčių aspektas turėtų būti laikomas prioritetu visose nacionaliniuose planuose, siekiant išsiaiškinti, kaip nacionalinės vyriausybės uh, gali spręsti šias problemas, sekdamos ES rekomendacijomis. Aš jau sakiau, kad dabar tos parengtos politikos yra daug žadančios, tačiau ne visada e, labai efektyviai būna įgyvendinamos. Tai štai, tai būtų viena iš charakteristikų, kaip galima kovoti su vyresnių ir jaunesnių moterų skurdu. Siek, būtina vykdyti tokias politikas, kurios užtikrina lyčių lygybę ekonominių, e, ekonominėje ir politinėje sferoje turi būti priimami tokie sprendimai, kurių tikslas yra kovoti su atskirtimi ir skurdu. E, vienos ar kiti, kitos lyties asmenų atsidūrimas skurde turėtų būti tas klausimas, kuris sprendžiamas prioriteto tvarka. Nekalbėsiu čia apie metodus, apie tai, kaip lyčių aspektas galės būti integruotas į kitas politikas. Norėčiau paminėti tik vieną dalyką. Norėčiau pasakyti, kad būtina kurti tinklus ir metodus. Jie jau buvo sukurti e, e, Europos socialinio fondo pagrindu. Tai turėtų būti tęsiama. Ir čia pirmiausia pasisakyčiau e, apie projektą lyčių aspekto integravimo e, praktiką. E, tai yra svarbus dalykas susijęs Europos socialinių fondų, su jo veikimo laikotarpiu, Europos socialinių fondų prioritetų tarpe yra šis lyčių aspekto integravimo prioritetas. Europos komisija turi priimti sprendimus, pagal kuriuos įgyvendinant ES fondo projektus, gaunant iš jo lėšas, į vieną projektą, kuris iš to fondo finansuojamas, turi būti įtrauktas lyčių aspektas. GenderCop šis projektas e, buvo parengtas 2014 metais Ir ten yra ir kalbama būtent apie lyčių aspektų įtraukimą Europos socialinio fondo nuostatą, siekiant geresnio nuoseklumo. E, ši, šio fondo nuostatą turi gyveninti valstybės narės ir tai turi būti daroma visose valstybėse narėse. Manau, kad tai yra kad tas faktas, kad valstybės nevienodai, tai gyventi yra neigiamas dalykas jeigu ES lygių tenka valstybės narys versti, ką nors daryti, tai tai nėra geras signalas. Manyčiau, kad Europos parlamentas ir komisija turėtų peržiūrėti tą situaciją ir išsiaiškinti, kodėl ši gera praktika e, buksuoja tuo laikotarpiu, kai mums reikia to daugiklio efekto, kai mums reikia geresnio lyties aspekto integravimo į nacionalinės visas politikas, ekonominę, socialinę ir jei įmanoma, tai būtų būti integruota ir į paties aukščiausio politinio lygmens sprendimus. Dėkoju. Eh, me, me trasladan que no hay más eh, tiempo. Man sako, kad diskusijai daugiau laiko nebelieka ir ponė Renava dar pasisakys bendrų požiūrių, užduodama E, išnagrinėdama tuos klausimus, kurie buvo užduoti. Dėkoju, ponė pirmininkė, labai trumpai, nes atrodo, kad e, tie pasisakymai, kurie buvo, buvo labai turtingi, buvo labai daug visokių savokų, skaičių, daug elementų šiandieną buvo pateikta ir iš viso to galėsime, ir viso to galėsime pasiremti dirbdami, nagrinėjant e, tą nelaimingą klausimą, kai turi koegzistuoti e, su visu kuo kitu skurdo klausimas. Skurdas nėra fatališkumas ir ypatingai kalbant apie moteris, nes dabar turime tam tikrų instrumentų. Reikalinga politinė valia, kad galėtumėm griepti jauti už ragų ir išspręsti problemą. Taigi ačiū už visus pasisakymus, jie labai mums pasitarnaus sudarinėjant ataskaitą. Labai ačiū, ponė Rena, o dabar pereiname prie diskusijų apie pranešimą ES moterų ir vyrų lygybės strategija po 2015 metų. Žodis suteikiamas poniai Marija Noil. Eh, me comentan que anteriormente habíamos planteado un cambio. Eh, Prieš tai buvome šiek tiek pakeitę E, darbo tvarkį, ponė Suka turės išeiti iš e, posėdžio ir dėl to mes e, penktą klausimą iš darbo tvarkės perkelime į kitą vietą, kad galėtumėm padiskutuoti apie įstaigas atsakingas už profesinių pensijų skirimą, veiklą ir priežiūrą. Kaip jau sakiau, ponė Suka yra pranešėja Ir dėl to padiskutuosime apie tai ir atitinkamai diskusiją pakreipsime į tą pusę. Labai ačiū. Aš pasisakysiu vietoj Sirpos, kuri dėja šiandien negalėjo atvykti į posėdį, taigi jos vardu tarsi keletą žodžių apie šį pranešimą. Europos komisija kovo 24 dieną paskelbė uh, E, pasiūlymą dėl tam tikrų e, taisyklių peržiūrą. Tai yra taisyklės e, susijusios su įstaigomis atsakingomis už profesinių pensijų skirimą, veiklą ir priežiūrą. Tos taisyklės buvo paskelbtos dar 2003 metais. Siekiama sukurti daugiau skaidrumo, taip pat paskatinti ilgalaikės investicijas ir taip pat e, ypatingo dėmesio nusipelno moteris, e, nes e, dabar moteris dažnai gauna mažesnės pensijas ir visose amžiaus grupėse būtent moteris patiria didesnę riziką atsidurti skurde. Man atrodo, kad tai šiuo metu Europoje, o ir visame pasaulyje yra didelė problema. Ypač vyresnio amžiaus moteris patiria didžiulį pavojų. Ir turėtumėm visi būti dėl to susirūpinę. Europos komisijos pasiūlyme irgi apie tai turėtų būti kalba. Taip pat reikia didesnio skaidrumo, reikėtų nustatyti techninės nuostatas, kaip būtų galima užtikrinti, kad ateityje moterims būtų mokamos e, nediskriminuojančios pensijos. Taip pat e, į komisijos pasiūlymą, komisijos pasiūlymą reikėtų labiau atsižvelgti į vyrų ir moterų lygybės aspektus. Dažnai, beje, moteris turi e, mažiau finansinių žinių ir atlikti tyrimai rodo, tai, kad tik 49 procentai e, e, moterų žino, kaip bus paskaičiuota jų pensija, tuo tarpu tai žino 75 procentai vyrų. Taip pat e, vyrai turi daugiau žinių apie tai, kokios investicijos yra finansiškai labiau rizikingos. Reikėtų finansinius produktus rengti taip, kad jais galėtų naudoti tiek, naudotis tiek vyrai, tiek ir moteris. Dabar situacija ne visose valstybėse narėse yra pakankamai gera ir aš tikiuosi, kad ateityje apie tai galėsime pakalbėti. Ačiū. Muchas gracias, señora Suka. Ačiū, ponia dar prašė žodžio ponia Urtasun. Ponas Artasun, labai ačiū, aš tik norėjau kai ką patikslinti. Man atrodo, kad e, tai yra labai svarbus klausimas, e, labai svarbu, taip kaip ir e, tą pensijų klausimą, pensijų reformų klausimą. Nagrinėjant mes savo šalyse, kai nagrinėjome šį klausimą, matėme, kad yra labai didžiulis, didžiulė ne, ne, neligybė ir moteris, kai artėja prie e, pensijos su tuo vis labiau susiduria. Keturis dalykus norėčiau labai greitai paliesti, man atrodo, jie labai svarbus. Pirmiausia, yra labai didelė struktūrinė neligybė e, moteriams dalyvaujant tokiuose fonduose. Ir dar vienas dalykas e, su tokiais makroekonominiais standartais turbūt nelabai išspręsime tuos skirtumus E, nes e, šalia to, kad atlyginimai nevienodi, dar yra makro e, pro, makroprudenciniai skirtumai. Dar tarp, antro, tarp pirmo ir antro ramščių yra labai didžiuliai skirtumai. Mums reikia pabrėžti, kad e, viešieji, kad, kad valstybinės pensijos yra labai svarbios ir tai buvo atspindėta antrame e, punkte. Trečias dalykas - rūpinamės, kaip komisija žiūri į šį e, klausimą. Tai yra vidaus rinkos klausimas e, ir todėl labai daug, daug daugiau veiksmų laisvės čia yra negu kai kuriais kitais klausimais. E, galbūt reikėtų europinių teisės akto, aktų ir pas, pagaliau, kaip perkelti tuos e, pensijų planus. Man atrodo, kad darbo rinkoje būtų daug uh, daugiau veiksmų, reikia numatyti daug daugiau veiksmų laisvės. Ir tai, ką sako pranešime pranešėjas, visiškai pritariu, žinoma, tik tais yra kai kurių dalykų, kuriuos reikėtų kiek patobulinti. Pirmininkė, ačiū, ponė Raikė. Senor, perdon, perdon, senor Gerikė. Atsiprašau, ponas pasitaiso pirmininkas. Ačiū pirmininkė. E, EKR frakcijos atstovė parengė pranešimą. Aš norėčiau e, visų pirma padėkoti už šį gerą pranešimą. Esu labai dėkingas už puikų bendradarbiavimą su pranešėja. Beje, norėčiau atkreipti dėmesį vieną klausimą, kuris nepakankamai gerai atspindėtas pranešime. Dėl pensijų e, neligumo, ypač kalbant apie profesinės pensijas. Turime viską aiškiai vardinti. Tas atotrukis neatsiranda šiaip savo, jis atsiranda dėl to, kad būtent moteris dažniausiai e, augina vaikus e, tos e, moteris, kurios turi du ir daugiau e, vaikų, e, nelabai gali dirbti visą darbo dieną, kai kurios ir nebenori. Reikėtų ir finansinę prasme įvertinti vaikų auklėjimui panaudotą laiką. Tai nėra laiko sugaišimas, tai yra indėlis į visuomenę ir taip pat tai padeda kovoti su demografiniais pokyčiais. Mano šalies partija, mm, mano partija e, Vokietijoje e, e, reikalauja, kad motinoms būtų mokamas atlyginimas už kiekvieną vaiką. Ir kad tai būtų atsižvelgiama skiriant ir profesinę pensiją. Manau, kad tai turėtų būti irgi paminėta pranešime mes e, galime e, panaikinti atotrukį tarp vyrų ir moterų profesinių pensijų dydžių tik tada, jeigu iš esmės imsimės e, kovoti su tokio reiškinio priežastimis. Gospođo predsjednice, podržavam sve što je kolega Gerike rekao i željela bih... Pone Petir, dėkoju. Aš remiu tai, ką paminėjo kolegos. Manyčiau, kad svarbu paminėti moterų ūkininkų grupę, nes moteris, kurios gyvena kaime, jos yra ypatingai pažeidžiama grupė, ypač kalbant apie pensijas. Ir galėčiau pateikti Kruatijos pavyzdį. Dažnai tos moteris neturi pensinio draudimo. Jos nebūtinai turi žemės ar kokią nors nusavybę ir kai tampa vyresnio amžiaus, tos moteris nebeturi jokių pajamų tai tampa pagrindų diskriminacijai. Būtent dėl to aš manau, kad moteris ūkininkės irgi turi būti įtrauktos į šio pranešimo apriepti. Kaimo vietovėse gyvenančios moteris taip pat ir turėtų būti numatytos priemonės, kurios joms leistų gyventi oriai ir oriai laukti pensijos. Dėkuoju, ponia Het. Tack så mycket och jag vill tacka rapportören. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai, kadangi klausimas svarbus. Aš visai neketinau pasisakyti, tačiau negalėjau susilaikyti nepasisakiusi. Mm, neprisimenu dėja e, pavardės kolegės, kolegos. Jis kalbėjo apie sprendimą susijusi su atlyginimų paskata. Tai yra toks dalykas, kuris jau buvo pritaikytas Švedijoje ir ne vieną kartą. Ir tai buvo naudi, vadinama šeimininės išmokos su, pagalba, su mokestinė pagalba. Tai yra maždaug 2-3 tūkstančiai kronų vaikui. Tačiau e, tokią sumą sumokėjus moterims, e, moteris gali ilgiau pabūti namuose, kadangi ji gauna tam tikrą finansinę kompensaciją, ji gali ilgiau rūpintis vaikais. Tačiau atvyk, atėjus, e, sulaukus pensijos, e, sulaukus pensijos, jų pensijos yra žemesnės, todėl žinoma, moteris e, gali gyventi savo gyvenimą ir būtų gerai, kad ir pensijos jų būtų adekvačios. Dar konstatavome, kad daugiau negu pusė moterų, kurios gyvena iš pensijos, yra E, žemiau skurdo lygio. Taigi tą problemą irgi reikia spręsti. E, viena vertus reikia daugiau moterų e, darbo rinkoje ir kovoti už jų atlyginimo, atlygi, atlyginimo dydį, bet taip pat reikėtų pasižiūrėti, kad ir pensijos, pensijoje jos nebūtų skriaudžiamos. Ačiū, ponė Galpels. Ačiū, pirmininkė. Tiesą sakant, nesu pasirengusi pasisakymui. Prieš tai neplanavau pasisakyti, bet nesusilaikiau, nes kalbama apie tikrai labai svarbų klausimą. Mane paskatino pasisakyti anksčiau kalbėjusi kolegė. Štai Vengrijoje buvo įvesta nauja sistema po tam tikrų politinių apmąstymų. Tos sistemos esmė yra štai kokia reikėtų padėti moterims, kurios turi vaikų, Kai vaikui e, sukanka vieneri metai, moteris nori grįžti darbo rinką. E, tokioms moteriams yra mokomos e, socialinės išmokos už vaikus. O taip pat paraleliai, nepriklausomai nuo to, kad moteris jau grįžo į darbo rinką, ji gauna ir atlyginimą. Man atrodo, tikrai vertėtų pripažinti vaikų auginimo išlaidas. Ir būtent tokiu būdu galėtumėm kompensuoti skirtumą tarp vyrų ir moterų atlyginimų. E, tokios politikos e, rezultatai yra štai kokie. Jeigu moteris nusprendžia vėl e, pradėti dirbti po vienerių metų, E, tai jie ir toliau gauna 6000 forintų išmoką, jos darbo vieta niekur nedingsta, ji grįžta į savo darbo vietą. Aš manau, kad tai yra geras pavyzdys. Taigi pamaniau, kad vertėtų tokia patirtimi pasidalinti Visos valstybės narės kovoja su demografinėmis problemomis, taigi manau, kad e, tokia e, pagalbinė priemonė tikrai padėtų moterims. Ačiū. Muchas gracias. Eh, mm. Ačiū. Dar kartą paprašė žodžio ponas Verik. Jis norėjo tą patį mąstymą pasakyti, kad reikia remti ir vyrus, ir moteris E, kurie rūpinasi vaikais. Jei mes dabar moteriams ypatingas sąlygas suteikiame, e, ypatingai moteriams tenka atsakomybė, e, kurią turėtų faktiškai dalintis tiek vyrai, tiek moterys, nes ir vyrai turėtų rūpintis vaikais. Ponas Gerikė. Labai ačiū už tai, kad man suteikėte dar kartą žodį. Aš noriu šitą patikslinti. Aš kalbėjau ne apie kišenpinigius, mėla kolegė. Jūs kalbate apie Švediją ir paminėjote e, 300 eurų sumą. Tai yra tarsi kišenpinigiai. Aš nežinau, ar kokia nors vaikų darželio auklėtoja sutiktų dirbti už 300 eurų atlyginimą. Kalbėkime apie e, tuos pačius dalykus. Aš kalbėjau apie atlyginimą už vaiko auklėjimą. E, tai yra atlyginimas, normalus atlyginimas. Štai pavyzdžiui, e, e, Vokietijoje darželiuose kiekviena auklėtoja gauna e, atlygį už kiekvieną vaiką nuo 1000 už 1000, iki 1700 už kiekvieną vaiką. Tai gali sudaryti per mėnesį 4-7 tūkstančius eurų. Taigi, aš norėjau pasakyti štai ką. Motinai turi būti sudarytos galimybės nuspręsti, ar ji e, rūpinsis vaiku per pastaruosius dviejus metus, jeigu taip, jai reikėtų mokėti atlyginimą. Bet motina gali nuspręsti ir e, eiti dirbti ir gauti atlyginimą, bet tai reiškia, kad tuomet vaiką teks vesti darželį. Bet kol e, motina nebus, e, motinai nebus mokamas toks pat atlyginimas kaip vaikų darželio auklėtai, jeigu jai bus mokamas tik 300 eurų atlygis, kuris yra daugiau kišenpinigiai, tai mes tuomet negalime, mes tuomet kalbame tarsi apie motiną vergę. Ačiū, aš e, taip pat statyčiau už tuos atlyginimus E, kurie būtų vienodi tiek vyrų, tiek moteris. Tačiau dėja mes nuo realybės esame labai atitolę ir daugelį šalių situacija yra tokia, kokia yra. E, mes turime turbūt atsižvelgti į bendrą situaciją visose kitose šalyse. Na, o pabaigai ponesuka. Po visų šių pasisakymų Taigi prašau. E, Dėkoju. Noriu padėkoti visiems už jūsų indėlį į diskusiją. Pritariu visam, kas šiandien buvo pasakyta. Tai, ką jūs sakėte, pirmiausia ir yra siekęs užtikrinti lygybę tarp vyrų ir moterų. Tačiau šiam pranešime svarbiausia yra pensijos klausimai. Kaip pasiekti, kad vyrai ir moteris gaus vienodas pensijas? Tai štai apie ką yra kalbama pirmiausia tame pranešime. E, moterų dažnai darbo rinkoje pozicija yra nestabili ir tai pasitvirtina daugelį sektorių. Žemės ūkį dirbančius moteris irgi yra labai pažeidžiama grupė. Daug moterų turi dažnai grįžti į darbą netrukus po to, kai gimsta kūdikis. Mes turime kurti tvarę darbo aplinką moteriams, kurios negali iš karto grįžti į darbą, ar toms, kurios neturi nuosavybės, kurios neturi jokio turto, turėtų būti teikiamos garantijos leidžiančios oriai gyventi senatvėje. Visa tai buvo paminėta ir vykstant mūsų praktiniam seminarui. Ir jeigu tų garantijų kol kas nėra, turėtume staryti sąlygas tams moterims gauti orumo nežeminančias pensijas. Kolega iš Vokietijos e, išsakė daug gerų argumentų. Mes turėtume dirbti, e, kalbėti spręsdami moterų žemesnio atlyginimo klausimą. Taip pat spręstiniai yra ir demografijos klausimai Būtina užtikrinti geresnę lygybę tarp vyrų ir moterų. Dėkoju. Muchas gracias, señora Suka, para mm, terminar el debate. Ačiū, ponė Suka. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad 13, iki 13 dienos 17 valandos galite teikti pakeitimus. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas, ketvirtas. ES moterų ir vyrų lygybės strategija po 2015 metų. Pranešėja pone Noičliu. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Aš parengiau šios strategijos projektą. Jau gavau e, 450 pakeitimų. Labai ačiū už juos visus. Ačiū visiems, kas e, e, parengė tuos pakeitimus. Suprantu, kad mes visi esame suinteresuoti, kad būtų sukurta tikrai puikia strategija. Taigi apjungiame savo jėgas. Šiuo metu yra parengti 35 kompromisai, darbas dar vyksta. E, viskas šiek tiek užtruks, nes reikia sudarinti kompromisų turinį. Aš norėčiau padėkoti sekretariatui, kuris čia labai padeda. Taip pat norėčiau paminėti tris tikslus. Mes turėtumėm spręsti reikalą iš esmės. Antra, mes e, turime sukurti sąžininką strategiją, kad būtų atsižvelgta į žmonių poreikius. Na ir dar vienas tikslas štai koks. Reikėtų žengti žingsnį į priekį, užtikrinant vyrų ir moterų lygybę Europoje. Tai mano, man labai svarbus tikslas. Esu atvirai nusiteikusi visų pakeitimo atžvilgių, dar susitiksiu ir su šešėliniais pranešėjais, Beje, ne visus pakeitimus suprantu, tai susisieksiu su tų pakeitimų autoriais. Su nekantrumu laukiu tolimesnio mūsų bendradarbiavimo. Ačiū. Pone Noil, iš tiesų dėl šio e, pranešimo labai daug kolegų intensyviai padirbėjo iš įvairių komitetų, tai reiškia, kad jisai labai svarbus Šis darbas labai svarbus ir taip pat e, pozicija svarbi, kurią turi užimti parlamentas šiuo klausimu e, įgyvendinant šią strategiją. EPP e šešėlinis pranešėjas, šešėlinė pranešėja ponia Galpels. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti poniai Naichil už puikų bendradarbiavimą. Tas bendradarbiavimas buvo tikrai labai atviras, renkinčią strategiją. Na, ne visą laiką laikėmės tokios pat nuomonės apie šią strategiją, vis dėlto uh, Aš esu įstikinusi, kad mums pavyks rasti kompromisus. Taip pat tikiuosi, kad bus atsižvelgta į APP frakcijos poziciją. Strategija yra nustatyti svarbiausia tikslai. Aš beje pateikiau savo pakeitimų Iš viso parengiau 44 pakeitimus. Visų šių pakeitimų e, tikslas yra pagerinti strategiją. Aš rėmiausi štai kokią mintimį. Strategija, strategijos e, taikymos rytis yra be galo plati, taigi aš nemanau, kad į tą strategiją reikėtų įtraukti kokias nors papildomas rytis. Todėl manau, kad nereikėtų čia svarstyti ir tokius klausimus, kurie, pavyzdžiui, susiję su subsidiarumo principu. Nebūtų prasminga diskutuoti apie e, subsidiarumo principą, reikėtų sutelkti dėmesį ties svarbiausiais dalykais. Kai kurios pakeitimus aš rengiau bendradarbiaudama su kolegomis. tų pakeitimų esmė yra štai kokia. Turėdami omeny dabartinę ekonominę padėtį, mes e, turime e, siekti užtikrinti ir vyrų bei moterų lygybę, bei e, šį principą integruoti visas politikos kryptis. Tokiu būdu galėtumėm paskatinti ekonomikos saugimą. Lygios galimybės yra tikrai svarbus dalykas ir lygios galimybės, kaip jau sakiau, turėtų būti integruotos į vairias politikos kryptis. Esu tvirtai įsitikinusi, kad tai yra svarbus dalykas, kad egzistuoja ryšys tarp lygių galimybių integravimo ir ekonominio augimo. Taip pat svarbus ir uh, toks klausimas kaip moteris gyvenančios kaime ir jų padėtis. Aš manau, kad ir moteris iš kaimo vietovių turėtų būti paminėtos šiame pranešime. Dėl to patikiau pakeitimų. Taip pat paminėjau ir atlyginimų klausimą. Taip pat ir žiniasklaidos E, formuojama įvaizdį. Toliau dėl statistinių domenų. Mes apie tai jau daug kalbėjome, tą minėjo ir kita kolegė. Svarbu surinkti nuoseklius, patikimus statistinius duomenis. Duomenys beje turėtų būti renkami nuolat sistematiškai, tam, kad būtų galima susidaryti išsamų vaizdą. Kitas strateginis klausimas yra ryšys tarp šeimos ir darbo, profesinio ir asmeninio gyvenimo. Čia irgi reikėtų sudaryti vienodas galimybės visiems. Reikėtų sudaryti sąlygą suderinti profesinį ir šeiminį gyvenimą. Tai siejasi ir su pensijų klausimu. Galbūt ponia pirmininkė mane prieš tai neteisingai suprato. Aš kalbėjau apie e, tai, kokią patirtį yra sukaupusi Vengrija. Kažkaip tikėjausi, kad mane pagirsite, o vietoj to e, mane iškritikavote. Norėjau pasakyti, kad e, šiuo metu tikrai moteris gauna mažesnės pensijas negu kad vyrai. E, jeigu moteris gautų didesnį atlyginimą, e, tai ateityje tai galėtų e, sumažinti atotrukį tarp vyrų ir moterų pajamų. Ir manau, kad čia tikrai svarbu keistis geriausia turima praktika. kai sukursime strategiją, juk ją reikės įgyvendinti praktikoje. Nereikėtų, kad strategija liktų tuščiais žodžiais, nes kitaip nieko nepasieksime. Taigi, aš abiejomis kojomis remiuosi į žemę, esu nusteikusi realistiškai. Kalbėjau apie tai, kad reikia sumažinti atotrukį tarp vyrų ir moterų atlyginimų ir tuo pačiu tarp vyrų ir moterų pensijų. Aš esu irgi nusteikusi atvirai, laukiu kompromisu ir tikiuosi, kad tikrai pavyks rasti mums kompromisus, tokius kompromisus, kurie tenkins mus visus. Ir aš taip pat tikiuosi, kad e, tie kompromisai turės realaus poveikio artimiausioje ateityje. Ačiū. En ningún caso le estaba criticando a usted. Estaba... Aš tikrai jūsų nekritikavau, aš vertinau pasiūlymą, kurį jūs pateikėte ir tikrai su visa pagarba sakau, kad yra kai ko, kas yra teigiama, kai ko, kas yra keistina. Jeigu dabar keičiame kažką tai ekskluzivinio darome moterims e, susijusio su vaikais, tai moterys ir toliau lieka atsakingos ir ant jų pečių laikosi trys namų kampai. Taigi dabar e, jūs nurodote tą tokią priemonę kaip teisinga praktika ir aš manau, kad visa tai turėtų būti atspindėta tarp viso kito. Dabar ponia Vinevska. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. E, Dėkoju, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Europos sąjungos strategija dėl es moterų ir vyrų lygybės po 2015 metų mane verčia galvoti, kad daugelis kolegų galvoja, kad e, ir darbo e, rinkoje tai turi būti lygybė ir visur kitur ir kad moteris turi turėti teisę abortui. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad e, pagal steigimo sutartis lygybė tai yra, tačiau institucijose lygybė yra daug plačiau suvokiama. E, aš manau, kad visa tai apibrėžia tai, jog e, giminių strategija egzistuoja, o ne dėl to, kad mes iš tiesų būtume, e, siektume tos lygybės. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad tiek steigimo sutartys, tiek 2013 metų rezoliucija pabrėžė, jog e, politikos įgyvendinimas e, e, lyčių sveikatos srityje ir toliau lieka valstybės narės kompetencijoje. Europos Sąjunga šioje srityje kompetencijos neturi ir jokių rezoliucijų, net ir Europos parlamentas neturi priimti. Tos rezoliucijos neturi būti privalomos, bent jau. Ir dar mes nelabai, mes, mes tikrai žinome, kad reikia ieškoti struktūrinių fondų E, santykiams tarp lyčių vystyti, socialiniai ir kultūriniai modeliai, kurie yra e, vyraujantis dabar, pamažu yra. E, daug platesnis kontekstas tiek socialinis, tiek aplinkos šioje srityje turėtų būti suvokiamas ir Dabar mes matome, kad e, santokos reikšmė mažėja, e, daug problemų atsiranda dėl alkoholio, dėl narkotikų, kartais lytinis švietimas yra pernelyg intensyvus ir jaunimas pernelyg anksti pradeda e, lytinį gyvenimą. Toliau norėčiau pabrėžti, kad moters vaidmuo yra uh, moters vaidmuo, ar tas gender norimas moteriai priversti vaidmuo yra teisingas, ar teisinga tai, ką moteris turėjo kartų kartas. Taip pat mes turime atsižvelgti į ekonominius privalumus, kurie išplaukia dėl to, kad moteris rūpinasi vaikais ir skiria laiką šeimai strategija lyčių e, lygybei turi būti pagrįsta bendradarbiavimu ir galimybių, e, galimybių strategija. Bet tos galimybės turi atsižvelgti į natūralius skirtumus tarp vyrų ir moterų. Tai nėra karas, kaip sako viena iš kolegių. Tai nėra moterų kažkoks tai gynybinis E, gynybos dalykas, kaip siūlo kita kolegė, tai tikrai nepagerins moterų padėties. Aš labai vertinu moterų e, profesinius siekius bei siekius dalyvauti viešajame gyvenime, tačiau moteris pirmiausia reikia remti jos vaidmenyje, e, moters gyvenime, šeimos gyvenime, skatinti šeimą tas tikrai leistų moterį labiau e, išaukštinti visuomenė. Mes nenorime, kad tas vaidmuo būtų nuvertintas ir sugriautas dėl to, kad gender ideologija yra platinama, nes ši ideologija ne e, lygybei skirta skatinti, o tam, kad bendrijos visos išsireguliuotų ir kad žlugtų santoka bei šeima. Dabar nuo Alde frakcijos pasisako ponė Milnar. Labai ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegijai Noichil už visą nuveiktą darbą. Aš Alde, Alde frakcijos vardu taip pat pateikiau pakeitimų. Uh, tam, kad atkreipčiau dėmesį tai, kas svarbiausia mums. Tai yra pensijų skirtumai, e, mobbing, bullying, stalking ir seksualinis priekabėjimas. Pane pranešėja jau teisingai pastebėjo, kad e, tikrai labai daug pateiktų pakeitimų. Ir iš karto norėčiau pasakyti, kad mes esame nusiteikę labai atvirai, laukiame kompromisu iš jūsų pusės. Mūsų visų bendras tikslas turėtų būti parengti aiškę ir stiprią strategiją. Ir tokiu būdu pasakyti komisijai, kad mes esame nusiteikę tvirtai eiti pasirinktų keliu. Strategijos tikslai turėtų būti labai aiškus. Ir aš visaiškai pritariu tam, ką Jūs pasakėte. Ačiū. Gracias, en nombre de la, del grupo. Ačiū. Nuo žaliųjų frakcijos pasisako ponia Urtason. Ponas Urtason. Labai e, įdomu išklausyti viso to, kas čia kalbame. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai, e, norėčiau padėkoti už pristatymą. Visą tai sutampa su mūsų įsivaizdavimu bei strategija. Mm, pagrindinis dalykas, kurį turime turėti galvoje, kalbėdami apie šią strategiją, yra aiškus indikatoriai, e, pagal kuriuos galėtumėm spręsti, ar daroma pažanga ar ne kurie leistų pamatuoti, ar padarėme pažangą, ar padarėme atžangą. Nesileisiu į detalės, tiesiog norėčiau pasakyti, kad padarysime kai kuriuos pakeitimus, pateiksime kai kuriuos pakeitimus, viską dar aptarsime šešėlinių pranešėjų susirinkime ir LGBT rėmuose, nes man atrodo, kad yra labai svarbu kai kuriuos LGBT aspektus atspindėti pranešime. Labai svarbu pasižiūrėti kartu, kaip strategija su tuo siejasi. E, mes negalime e, visko atsėti ir nuo Europos pusmečio. E, ir tas irgi turi būti įtraukta į pranešimą. Ir dar norime pateikti kai kurių pakeitimų susijusių su lygybę kovoje prieš klimato kaitą. E, tai siejasi taip pat su mūsų aptariamu pranešimu bei jo tema. Dar norėčiau pasakyti, kad e, nepaisant dėl to, e, kas buvo paminėta dėl direktyvos dėl tėvystės ir motinystės, mes šiek tiek esame blokuojami, tačiau manau, kad tai turime irgi paminėti. Bet kokiu atveju labai ačiū už atliktą darbą ir esame pasirengę tęsti tą darbą visi kartu toliau. Labai ačiū, ponia Herik. Ačiū, pirmininkė. Tikrai labai džiugiuosi, kad pranešėja taip aiškiai kalba ir atvirai kalba. Uh, Aš esu šešėlinis pranešėjas šiampul komiteto ir norėčiau dėl to pateikti e, trumpą komentarą. Visų pirma, ačiū kolegijai Kozlovska iš MPL komiteto už jos labai aiškę nuomonę. Aš Norėčiau, kad mane teisingai suprastumėte. Aš tikrai neprieštarauju lygioms vyrų ir moterų galimybėms. Aš manau, kad reikėtų kalbėti vis dėlto ne apie e, lygias vyrų ir moterų galimybės, bet vienodas teisės. Pranešimas šios strategijos ne visiškai tai Pavadinimas šios strategijos ne visai teisingas. Skaitant strategiją galima susidaryti toks, tokį įspūdį, kad kiekvienas e, su vaiku namie praleistas mėnesis yra išvaistytas laikas. Tai yra nesąmonė. Aš pats esu septynių vaikų tėvas. Ne vienus metus pats e, sėdėjau su vaikais namie mėgavausi kiekvieną dieną, kiekvieną dieną daug ko išmokdavau. Tai nėra išvaistytas laikas. Tikrai reikėtų tokį laiką e, pripažinti, kaip aš jau minėjau ir anksčiau. Ir e, dar vienas dalykas, kas kelia didžiulį mano pasipiktinimą, tai yra abortas. Jūs tikrai žinote, kokia yra uh, E, plenarnėje sesijoje išsakytą nuomonę dėl Estrela pranešimo, taip pat ir dėl Tarabela pranešimo. Europa čia neturi nieko pasakyti, reikia paisyti subsidiarumo principo. Gana uh, ideologijos yra, uh, tokia ideologija tarsi nuodija uh, šeimos politiką. Toliau seksualinė ir reprodukcinė sveikata. E, jūs sakote, kad tai yra kiekvieno teisė, bet e, kokias teisės turi negimęs vaikas? Jis irgi tokią teisę turi. Jūsų pranešime yra ir keletas teigiamų dalykų bet dėja jos užtemdo ideologinės nesąmonės. Ir vis dėlto aš tikiuosi, kad galų gale mums pavyks sustarti ir e, mūsų darbo rezultatai bus geri. Ačiū. La señora Ward, tiene la palabra. A, ponia Ward, dėkoju. Pabandysiu trumpai. Norėčiau paminėti vieną dalyką, bet vertinu labai tai, ką, ką tik paminėjo kolega. Tai yra iš tikrųjų puikiai proga detaliau pažiūrėti apie tai ir, ir, ir diskutuojant dėl pakeitimų su kolegomis, kurių tikiuosi bus pateikta. Tai yra ateities strategija. Mes nekalbam apie praeitį, nekalbam apie kažkokį siaurą senoviškį senovišką požiūrį. Mes nekalbame apie tai, kas yra šeima, tiesiog turime laikytis realistinio požiūrio. Šiandien mes gyvename kitaip negu seniau, nes ateityje galbūt dar situacija keisis, tas, kas atrodys kitaip. Ir e, žmonės e, patys e, turi savo supratimą apie tai, kaip jie gyvena šeimoje ir nebūtina viską už juos apibriežti. Buvo kalbam apie lyčių lygybės užtikrinimą. O geriausia tai daryti būtent šviečiant jaunus žmonės, kaip juos šviesti, kad jie labiau gerbtų vieni kitus. Ir svarbu, kad būtų mažinamas smurtas, kad jo nebūtų ateityje. Kalbėti būtent su jaunais žmonėmis šiuo klausimu ir aš manau, kad e, geriausio vaidmens šeimoje, jauni žmonės turi galimybę išmokti. Tas šeimos modelis, kurį mes žinome, nebūtinai atspindi pačias geriausias vertybės. Negalima to ignoruoti. Jeigu nekreiptume dėmesį tai, kaip vystosi visuomenė pati, kaip ji keičiasi, nieko nenuėtume, turim su tuo sutikti, turim tai priimti. Žmonės turi savo požiūrį ir turi savo supratimą apie tai, kas yra šeima, kur yra jos ribos ir panašiai. Privalu į tai atsižvelgti. Dėkui. Gracias, la señora Het tiene la palabra. Ponia Het, prašom. Tack så mycket. Och jag måste också säga att jag är väldigt tacksam för det arbete som... Labai ačiū. Pone pranešėja už atliktą darbą. Man atrodo, kad pranešimas iš tiesų puikus ir tikiuosi, kad visi kartu galėsime sukurti naują strategiją. Mes esame tokia bendruomenė, kurioje veikia judėjimo laisvė, atvira rinka ir taip pat turime naujų uh, E, teisės aktų, kurie įtakoja kiekvienos dienos gyvenimą ES tarp vyrų ir moterų. Mes turime bendrus e, veiksmų planus dėl to, kad e, nėra, ne, nėra lygybės. Lygybės nėra nei darbo rinkoje, nei kitur. Atlyginimai, kalbant apie vyrus ir moteris, už tą patį darbą yra nevienodi ir mes tą žinome. Mes žinome, kad moteris uždirba maždaug 16 procentų mažiau negu vyrai. Be to, visos valstybės narės įstojusios į Europos sąjungą sutiko su tuo, kad e, jų piliečiai taptų Europos sąjungos piliečiai. Taigi labai svarbu, kad visuose sektoriuose turėtumėm atitinkamas strategijas, nes lygybės E, klausimai yra patys svarbiausi. Mes ne tik teisės aktų leidėjai, mes ir nuomonės formuotojai. Ir todėl galime pačią geriausią praktiką perteikti ir mūsų kaip Europos parlamentarų užduotis. Tai, e, tai yra mūsų kaip Europos parlamentarų užduotis. Pavyzdžiui, mes turime kovoti su smurtu prieš moteris, nes moteris smurtą patiria visur tą problemą reikia būtinai spręsti e, remiantis geriausią šios ryties praktiką. Dabar yra 2015 metai, tačiau vis dar neturime lygybės ir visą tai puikiai matome tiek atlyginimų srityje, tiek e, pagal tai, koks žmonių skaičius rinkoje. E, mes turime tobulėti šioje srityje nes e, tai nėra vien tik teisės aktai, tai yra tikra strategija, kuri leidžia valstybės narėms dirbti. E, žinoma, mums reikalinga tokia strategija, kad ES būtų daugiau vaikų, bet daugiau moterų darbo rinkoje taip pat mums reikalinga. Mm, at, ateities kartoms reikalinga daugiau moterų. Visi žmonės, kurie gimė e, penktajame, šeštajame, dešimt, ketvirtajame, penktajame dešimtmetyje, dabar jau artėja prie pensijos, e, trys ketvirčiai moterų, kurie, kurios dirba pilnu etatu, dar dirba ir namuose, nes prižiūri vaikus. Mums nereikia viską reglamentuoti teisės aktais, tačiau reikalingos tam tikros gairės, nes antraip, man atrodo, e, kad e, situacija nebus išspręsta, nes realybėje niekas neveikia. Reikia kažkaip sukurti tokią strategiją, kur e, visos valstybės narės galėtų pasinaudoti. Ačiū, ponė Petir. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiame komitete mes dažnai valandų valandas diskutuojame apie, diskutuojame apie įvairias strategijas ir pranešimus. Jos yra susijusios su, su lygybė dažniausiai tarp vyrų ir moterų. Mes norime, kad pavyktų pasiekti tos lygybės. Na, kartai susidaro toks įspūdis, kad mes daugiau laiko praleidžiame diskutuodami apie ideologiją, e, o ne apie priemonės, kurios padėtų pasiekti rezultatų. Žinau apie šį pranešimą, kurį, apie pranešimą, kurį rengė ponas Tarabela. Ir aš manau, kad mes neturėtume veikti prieš valstybių narių autonomiją, nes tuo pakenktume subsidiarumo principui. Peržiūrėsiu, peržiūrėjusi šį pranešimą, matau, kad e, skyriuje, kur kalbama apie sveikatą, yra pasiūlyta dalykų, kuriuos turėtų imtis ES vietoj to, kad tai darytų valstybės narės. Norėčiau pasakyti, kad mes neturėtume daryti jokių pareiškimų, kurie prieštarautų subsidiarumo principo gyvendinimui. Dėkoju. Eh, Ačiū. E, aš kaip pirmininkė taip pat turiu teisę pasisakyti diskusijose. Iš tiesų labai daug klausimų buvo iškelta mano kolegų. E, labai remiu visus, kurie pasisakė. Pirmiausia, e, šiame komitete turime pasisakyti apie tai, kad turi būti specifinė ES strategija dėl vyrų ir moterų lygybės strategijos. Tai yra labai svarbus dalykas, kurį reikia pabrėžti ir kartu prie tos strategijos bus įmamasi tam tikrų veiksmų, e, kai kurie teisės aktai turės būti išleisti e, ir taip pat turės būti imamasi tam tikrų iniciatyvų, keičiamasi gera praktika, kuriami instrumentai, kurie leidžia pasiekti tam tikrų tikslų. Bet kokiu atveju reikalingos diskusijos ir keitimasis nuomonėmis. E, komis, komitetas išleis e, pranešimus ir e, mes kartu bendrai spręsime, koks turi būti tų pranešimų likimas. Šalia tų pranešimų dar bus sprendžiami ir kiti klausimai, kuriuos kelti ir spręsti yra kompetentingas parlamentas. 21 amžiaus Europoje mes moterys nusprendėme, nusprendėme kad nesame ne tik moterys e, ir motinos, mes moterys tikrąją, pilnąją to žodžio prasme, mes moterys visame gyvenime vis, visų savo kūnų ir sielą. E, minėti strategiją, strat, pol, e, kažkokį specifinį moters vaidmenį, tai reikštų kad mes nusikeliame atgal į tą Europą, kuri egzistavo prieš keletą amžių. Mes moterys turime būti moterimis, ne žmonėmis, ne žmonėmis ir moterim, moterimis, ne moterimis. Mes turime būti lygiomis moterimis. O dabar Europos komisijai žodis, ponė Sastamoinen. Thank you, Mrs. Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė, komisijos atstovė. Ačiū pranešėjim už atliktą darbą. Diskusija iš tikrųjų labai svarbi, nes kalbame apie lyčių lygybės politikos ateitį šio parlamento ir komisijos kadencijos metu. Baigėme įgyvendinti egzistuojančią strategiją E, šių metų pabaigoje susijusią su vyrų ir moterų lygybės strategiją. Tad komisijoje irgi vyksta diskusija ir šios diskusijos mes komisijos su dideliu susumėjimu klausome. Lyčių lygybė yra viena iš svarbiausių vertybių įtvirtinta ES sutartyse. Tai yra taip pat ir žmogaus teisų klausimas, teisė ir vyrams, ir moterims pirmiausia praktikuoti E, tokias teisės, kokios priklauso kiekvienam žmogui. Ir tiek vyrai, tiek moteris turi teisę dalyvauti, kuriant mūsų visuomenę, mūsų darbo rinką. E, šie visi aspektai atsispindi šiame pranešimo projekte, o tai rodo, kad mes tuos visus aspektus vertiname kaip labai plačią sritį. Mes norime, kad būtų parengti tokie prioritetai, kurie būtų aktualūs būtų visiems. Mums būtina matyti tam tikrą laiko tarpą, reikalingi tam tikri ištekliai, prie kurių turim susitelkti. Pirmininkas Junkeris minėjo, kad turime pasirinkti svarbiausius projektus ir prie jų susitelkti. E, mes Lauksime galutinio pranešimo projekto, kurį parengs Europos parlamentas dėl e, vyrų ir moterų e, lygybės artimiausių metų. E, esame jūsų paslaugoms, jeigu norėtumėte užduoti kokiu nors klausimu ar gauti informacijos. Dėkoju. Muchas gracias. E... Labai ačiū. Norėčiau informuoti, kad balsavimas vyks 16 ar tai 17 e, gegužės priklausomai nuo darbo tvarkės ir e, kai e, užbaigs viską įvairių frakcijų atstovai, kai bus sutvarkyta su visais pakeitimais, kai bus suderintos visos pozicijos. O dabar pereiname prie Pasamos al siguiente punto. De kito klausimo darbo atvarkėje. Diskusijos apie pagrindinės teisės Europos Sąjungoje. Pranešėja ponia Ejuto, jai ir suteikiu žodį. <clears throat> Chiaramente per motyvų. Ačiū pirmininkė. Na, nebuvo įmanoma į šį pranešimą įtraukti visų e, e aspektų. E, susijusių su pagrindinėmis teisėmis, bet e, pabandžiau padaryti viską, ką tik galėjau ir beje labai ačiū už jūsų indėlį. Turiu pasakyti, kad e, moteris vis dar patiria psichologinį, seksualinį, fiziologinį smurtą e, ir iš tikrųjų labai dažnai beginkliai žmonės patiria smurtą. Bet yra ir tokių dalykų, apie ką nekalbama, gal dėl baimės, gal dėl to, kad moteris nesijaučia pakankamai apsaugotos. E, pagalvokime apie e, e, seksualinį persikėjimą, kuris, yra, kuris vykdomas naudojantis ir naujausiamis technologijomis, pavyzdžiui, per socialinius tinklus internetu yra susipažįstama su asmenimis, su kuriais susitikimai dėja ne visą laiką veikėsi, e, baigėsi laimingai. Taip pat reikia pasakyti, kad daug moterų žūsta ir nuo jų partnerio rankos. Kokia yra situacija vairiose valstybėse narėse? Daugelie šalių e, E, vis dar e, nėra pakankamai gerai gyvendinamos visos pagrindinės teisės ir laisvės. Taip pat noriu paminėti ir e, profesinio gyvenimo skatinimą, jo derinimą su šeiminiu gyvendinimu. Beje, dar noriu paminėti ir tokį dalyką, kaip moterų homoseksualumas. Jis yra e, mažiau toleruojamas negu kad vyrų homoseksualumas. Moteris apskritai atrodo, kad laikoma e, žemesnė būtybė. Tai pastebime įvairiose sritise. Moteris dažnai patiria e, daugybinę diskriminaciją. moteris yra diskriminuojamas ne vien tik dėl lyties, bet ir dėl kilmės, e, dėl negalios, e, pasirinktos religijos ar gyvenimo būdo. Dažnai moteris patiria dvigubą, trejopą ar ketur, keturgubą e, diskriminaciją. Ir taip pat mes pastebime, kad e, moteris nepakankamai gerai atstovaujamos įmonių aukščiausios valdžios sluoksniuose, bet taip pat ir priemant politinius sprendimus. Moteris e, e, tokiuose procesuose dalyvauja rečiau negu kad vyrai. Aš taip pat dar norėčiau atkreipti komisijos valstybių narių e, dėmesį ir į pagrindinių teisų agentūros e, veiklą. E, ši agentūra turėtų vykdyti tokią strategiją, kad būtų kovojama su bet kokia diskriminacija ir kad būtų ginamos moterų teisės. Aš pati dar ketinu papildyti parengtą pranešimą ir su nekantrumu laukiu taip pat ir jūsų pasiūlymų. Ačiū. Pozicion. Ačiū ponė Jūto. Dabar toms kolegiams suteiksiu žodį, kurios norės. Pirmiausia, Jela Center. Sí, muchas gracias, presidenta. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai šauniai atliktas darbas. Sveikinu pranešėją. E, ir visi tie aspektai paliesti yra mm, labai aktualūs ir teisingi. Dėl tos trigubos diskriminacijos taip pat yra teisingai paminėta, nes e, pranešime e, labai daug kalbama apie žmogaus teises, moters, e, žmogaus teises Europos Sąjungoje. Labai teisinga mintis apskritai kiekvienas pažeidimas susijęs su, moterio, su, moteriais, su moters teisėmis yra pasikesnimas į žmogaus teises. Mm, taigi tiek antrame, tiek trečiame lygiai reikėtų tas m, mm, problemas nagrinėti. Taip pat norėčiau jūsų dėmesį atkreipti į kai kurią specifiką, e, su kuria susidurėme ES vis dažniau. Pavyzdžiui, e, kai susidurėme su eksploatavimu darbe, su eksploatavimu sekse ir e, kai susidurėme su specifiniais atvejais, kada labai sunku nustatyti, koks yra e, išnaudojimas, pavyzdžiui, institucijose, nes institucijos turi saugoti teises, tame tarp ir moterų teises. E, kad su jomis nebūtų blogai elgiamasi, kad jos nebūtų išnaudojamas ir kad jos nebūtų išnaudojamos e, e, darbo srityje. Tokiose srityse, vyriškose srityse, tokiose kaip ginkluotosios pajėgos. Nes aš manau, kad būtent čia labiausiai reikalinga nurodyti tuos instrumentus, kurie leistų identifikuoti visas bėdas ir suteikti reikalingą pagalbą moterims, kurios patiria, e, patiria e, pažeminimus arba, e, arba, arba, arba diskriminaciją, nes joms sunku ir į teismą kreiptis ir panašiai. Taip pat yra ir kitų sričių, tokiuose sektoriuose, kur paprastai nėra ekonominių sunkumų. Tai finansinis, sakykime, sektorius. Tačiau žinome, kad e, ir tokiuose srityse moterys yra diskriminuojamos, tačiau tai daug sunkiau pamatyti. Taigi pranešime reikėtų tokios rytis atspindėti, tai būtų labai įdomu. O sakykime, tokiuose šalyse kaip mano buvo labai e, e apkarpomos teisės. Tad reikėtų ir tokiai kovai atitinkamų instrumentų rasti. Taigi, pateiksime atitinkamus pakeitimus, kad galėtumėm patobulinti šį pranešimą. Labai ačiū, sako pirmininkė, pane Galpets. Ačiū, pirmininkė. Aš pasisakau dabar ne savo vardu, bet ponios Matera vardu esu tarsi jos e, atstovė e, šiame posėdėje. E, ji šiuo metu turėjo kitų reikalų, taigi paprašė manęs ją pavaduoti. Visų pirma, ačiū pranešėjai. EPP frakcija tikriausiai pritar šiam pranešimui. Mums kyla tik viena problema dėl antro punkto, kur pranešėja ragina valstybės narės užtikrinti lygias, lyg, lygias teisės ginančių įstaigų finansinę nepriklausomybę, autonomiškumą tam, kad šios įstaigos turėtų pakankamai išteklių ir galėtų e, e, vykdyti savo veiklą. Aš kritikuoju, ponia e, Matera kritikuoja ne tokį tikslą, bet kaip po tokį, bet pačią formuluotę. Vis dėlto, ko gero, yra valstybių narių kompetencija nustatyti, ar tokių lygias galimybės ginančių įstaigų uh, E, finansinė autonomija. Ir mes dėl to ketiname pateikti pasiūlymą, kaip būtų galima performuluoti šį punktą, tam, kad būtų galima e, labiau atsižvelgti Europos parlamento turimą mandatą. Mes pateiksime pakeitimų, kurie pagerins tekstą. Taip pat e, mes atkreipsime dėmesį ir į Stambulo konvenciją. Kalbant apie moterų išnaudojimą, tai ir čia mes pateiksime pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti formuluotės. Mes taip pat norėtumėm, kad valstybės narės keistųsi geriausią turimą praktiką, taigi tokiai minčiai mes pritarėme. Taip pat pritarsime ir konstruktyviems pakeitimams, kurie nepažeidžia subsidiarumo principo, kurie nėra pertekliniai. Tokiems pakeitimams, kurie siekia mums visiems svarbių tikslų. Pane Matera, vis dėlto nepritartų, jeigu pakeitimuose būtų kalbama apie ES migracijos politikos pakeitimus. Ačiū. Yra mūdai. Kolegė Mūdė, prašau. Dėkoju. Kaip ir kiti kolegos, labai džiaugiuosi šiuo pranešimu. Ir ypatingai B paragrafas yra įdomus, kur pateikiamus apibrieštis tarp visų moterų patiriamų smurto formų minimas ir psichologinis smurtas, tai labai svarbu. Daugelįpė diskriminacija, kalbant apie paslaugų gavimą, švietimą, mokymą, taip pat yra labai aktualūs klausimai. Tai puiku, kad tai yra paminėta. Veiksmų planas Taip pat svarbu ir norėčiau paminėti dar vieną dalyką, kuris buvo paminėtas jau dėl trečiojo paragrafo. Ten kalbama apie finansinę nepriklausomybę, siekiant užtikrinti lyčių lygybę. Leiskite tarti keletą žodžių iš Junktinės karalystės perspektyvos. Mes čia matome savo šalyje didelius skirtumus. Ir čia mes nekalbame apie E, specialias institucijas, kurios suteikia teisės, bet tiesiog egzistuoja kitų teisių, kurios galioja įgyvendinimu. Visa tai yra iš tikrųjų labai svarbu ir galiu tik pritarti kolegų dabar ką tik išsakytiems komentarams. Dėkoju. Muchas gracias. Dėkoju, sako pirmininkė. Užbaigdama diskusiją pasakysiu, kad pakeitimus galima teikti iki balandžio 7 dienos. ir galite jau nuo dabar juos pradėti teikti elektroniniu būdu. Na ir dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Saugumo problemos artimųjų rytų ir Šiaurės Afrikos regione. Šodis pranešėjai poniai Arena. Dėkoju, ponė pirmininkė. Rengiant šį nuomonę, kuri yra AFET komitetų kompetencijos ryties nuomonė iš esmės, E, norėjau labiausiai sustelkti prie trijų dalykų. Pirmiausia, būtinybės skatinti lygybę tarp vyrų ir moterų apskritai ir kovoti su smurtu prieš moteris, ypač kalbant apie dialogą tarp ES ir tų regionų. Antra, deš re, buvimas regione, tai yra pirmiausia seksualinis smurtas, e, tai yra smurtas apskritai, vietos ir regioninės struktūros turi padaryti viską, kad būtų išgelbėtos moteris ir mergaitės iš daž priespaudos. E, būtina taip pat atkreipti dėmesį į pabėgėlių moterų ypatingą pažeidžiamumą. E, moteris ir mergaitės pabėgėlių stovyklose nėra tinkamai apsaugotos, jos patiria smurtą, tuo tarpu, kad pabėg, kai pabėgėlių stovyklose jos turėtų jaustis saugios šešėlinių pranešėjų indėlis ir kitų kolegų indėlis padės pagerinti pratinį teksto variantą. Tai štai, galėsime, tikiuosi, e, kol kas tą nedidelį tokį pranešimą išplėtoti kolegų dėka. Ačiū. Grafijos pirmininkė, ačiū. Ačiū. Nežinau, ar dar kas nors norėtų, pane Galbet. Taip, panelio kosonė, Gabriela Keipišalio kosonė. Dėkoju, pane pirmininkė. Kalbu ponios Gabrielos vardu. Keletą pastabų norėčiau išsakyti dėl e, pranešimo. Labai atsiprašo ponia Gabriela, kad ji negalėjo dalyvauti kaip šešėlinė pranešėja. Ji dėja Bulgarijoje turėjo kitų įsipareigojimų. Pirmiausiai sveikinu pranešėją, dėkoju poniai e, e, Arena. E, už įvairias nuomonės, kurios buvo pateiktos. Šis nuomonės projektas atspindi labai tikslę poziciją to, kas vyksta artimuosiuose rytuose bei Afrikoje moterų klausimu. Kolegė pateikė pakeitimus, kad tekstą papildytų trim labai svarbiais klausimais. Pirmiausia, įtraukiant moterų teisų klausimą į dialogą tarp ES ir partnerių regionų, taip, taip pat ir tarp arabų lygos šalių. Toliau moterų vaidmuo Moterų vaidmuo dialoge dėl taikos ir stabilumo regione. Ir trečia, kolegė nori pasinaudoti progą ir dar kartą Europos komisijos bei išorės veiksmų tarnybos paprašyti užtikrinti, kad moterys dalyvautų ES mm, delegacijose skirtose tarpininkavimui. Pirmininkė, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Daugiau niekas, taigi jeigu daugiau pasisakyti niekas nenori. Eh, sí, la, sí, el servicio de, de exterior quiere tomar la. Atsiprašau, sako pirmininkė, pasisakyti norėtų ponas Siter iš išorės veiksmų tarnybos. Mm, I would like to say first of all that I. Dėkoju. Pirmiausia, noriu padėkoti komitetui ir parlamentarų delegacijai, kuri e, dalyvavo renginėje New York'e moterų reikalų klausimų. Kai dėl nuomonės projekto noriu pasakyti, kad sveikiname jį, diskusija iš tikrųjų buvo įdomi, nes e, juolab, kad pranešimas renkiamas ir AFET komitete. Tad ačiū Marija Arena ir ponų Nesnau Pejom už šią įdomią diskusiją. Manome, kad diskusija buvo tikrai produktyvi. Mes sutarėme dėl pagrindinių idėjų, kurios buvo išdėstytos pranešimo e, projekte. Mes pasisakome už moterų klausimų integravimą į dialogą su mūsų pranešime minėtais regionais. Norėtume taip pat pasakyti, kad Europos išorės veiksmų tarnyba jau dirba, skatindamos lyčių lygybę ir moterų e, klausimams siekdama didesnio dėmesio su minėtais regionais. E, jungtinėse tautose šie klausimai keliami diskusijose su Arabų lygos valstybėmis e, darbų programoje. Buvo parengta darbų programa, kur vadinasi pavasaris moterims prie tos programos prisijungia ir Arabų lygos kai kurios valstybės. Tai yra didelis žingsnis pirmin, tad džiaugiamės ir šią diskusiją čia. E, norėtume tai traukti labiau viduržymirius regioną į šį betratarpiavimą. 2013 metais Paryžioje vyko konferencija, kur buvo paskelbta deklaracija, labai pažangi deklaracija. Dabar bus numatyti trys ad hoc susitikimai Kitais metais yra numatytas tarp ministerinis susitikimas, kur taip pat bus sprendžiamas šis klausimas. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Kai dėl pakeitimų. Juos galima teikti iki balandžio 13 dienos 17 valandos. O dabar posėdį skelbiu baigtų, susitiksime rytoj ryte 10 valandą.